Mes chers collègues, j'ouvre la séance. Mėly kolegos, šis e, posėdis vyksta pirmininkaujant trims kolegoms, kadangi biudžeto komitetas, biudžeto kontrolės komitetas ir Teisės reikalų komitetas organizuoja šį klausimą bendrai. Norėčiau pasisveikinti su ponė Kristalina Georgijeva, paskirtąją komisijos vicepirmininkę norėčiau Jums priminti, kad e, laikantis komisijos narių skirimo direktyvų, tai yra darbo tvarkos taisyklių 16 straipsnio nuostatas, parlamentas vertina paskirtosius komisijos narius, vertinamas jų bendrąją kompetenciją, jų pasišventimą Europos labui ir asmeninį bešališkumą parlamentas. Taip pat e, vertina jų žinias, jiems patikėtą atsakomybės rytyje ir jų sugebėjimą bendrauti. Taip pat noriu Jums priminti, kad rengiantis šiam klausimui komisijos paskaitavusio pirmininkė pateikė raštų atsakymus į parengiamus klausimus. Jie yra išdalinti parlamento nariams visomis kalbomis. Mūsų diskusijos vyks taip paskirtoji vicepirmininkė prisistatys ne ilgiau nei 15 minučių ir diskusijų klausimo pabaigoje gaus 5 minutės baigiamajam žodžiui. Po įžangos išklausysime 45 parlamentaro klausimus, į kuriuos iš karto po kiekvieno klausimo bus atsakoma ir klausimui bei atsakymui bus skiriama, skiriamas 3 minutės, 1 minutė klausimui, 2 minutės atsakymui. Pirmasis klausimų atsakymų ratas e, bus skirtas politinėms frakcijoms, pasisakys jų atstovai. Antroji klausimų atsakymų dalis e, bus iš dviejų blokų. Ir e, kiekvienam šių blokų pirmininkaus atsakingas komisijos narys, pirmiausiai e, atsakingas komitetas, tai yra pirmiausiai biudžeto komitetas, po to biudžeto kontrolės komitetas ir po to teisės reikalų komiteto pirmininkas pirmininkaus atitinkamai klausimų atsakymų dalį. Noriu dar priminti, kad diskusijos verčiamos į 22 kalbas, taigi visi kalbėtojai gali kalbėti gimtają kalbą. Taip pat kalbėtojai prašomi nepamiršti, kad jų pasisakymai yra verčiami, taigi nekalbėkite per greitai. Bet to noriu atkreipti sudėmėsi į tai, kad mūsų diskusijos yra tiesiogiai transliuojamos internetu, galima transliaciją pasižiūrėti interneto tinklapį Europos parlamento ir taip pat bus galima per tą pačią interneto svetainę Europos parlamento pasižiūrėti šio klausimo vaizdo įrašo prieš suteikdamas žodį biudžeto kontrolės ir teisės reikalų komitetų pirmininkams. Norėčiau paskirtai vicepirmininkiai komisijos pasakyti, kad labai atidžiai ruošiamės 2015 metų biudžeto tvirtinimui. Ypač mums kelia didelį nerimą neapmokėti įsipareigojimai e, ir labai svarbu rasti šio, šios problemos sprendimą tam, kad ES biudžetas netaptų deficitinis, taip pat 2016 metų E, numatoma daugiametė finansinė programa rūpi, tačiau mes ją svastysime 2015 metais, taip pat 300 milijardų eurų finansinės paramos e, priemonė, apie kurią kalbėjo ponas Junkeris, mums yra svarbi ir e, taip pat nekantriai laukiame iš jūsų žinių apie tai, kaip jau 2015 metais gali būti pradamos naudoti šios lėšos, taip pat apie nuosavus išteklius ES, kuriems plito Europos parlamentas ir kaip e, sugriežtinti eurozonos kontrolę galima bei Europos finansinio, finansinio stabilumo mechanizmą. Tik dabar suteiksiu žodį biudžeto kontrolės komiteto pirmininkai, poniai Gresliai. Ačiū, kolega. Noriu pasveikinti taip pat ir biudžeto kontrolės komiteto narių vardu ponę Georgijevą. <clears throat> Jūsų pareigos bus tam tikrą prasme super komisijos narės pareigos, jums bus patikėtos labai svarbios atsakomybės sritis, biudžetas, biudžeto kontrolė, kova su sukčiavimu jums bus pavaldus tiesiogiai 5000 darbuotojų, vienas septintadalis visų komisijos darbuotojų, būsite vienintelė komisijos vicepirmininkė, turinti tokį būrį darbuotojų, biudžeto kontrolės komitetui rūpi geresni komisijos veiklos rezultatai, vertindami visą sąrangą, mes matome galimybę sustiprinti kovą su sukčiavimu, gerinti biudžeto kontrolę. Kolegos užduos jums 45 klausimus susijusius su mūsų komiteto veiklos sritimi. Pirmiausiai kalbės su frakcijų atstovai, o po to jau asmeniškai klaus frakcijų nariai. Tikimės, kad galėsime su jumis glaudžiai bendradarbiauti mokesčių mokėtojų, ES mokesčių mokėtojų labui. Ačiū. Pavelui Svobodai dabar steiksiu žodį Teisės reikalų komiteto pirmininkui. Ačiū pirmininkė. Labą dieną, ponės ir ponai, labą dieną, ponė Georgijeva, noriu pasveikinti jūs e, atvykus į šį klausimą Teisės reikalų komiteto, kuriam pirmininkauju vardu. Mano komiteto nariai jums užduos tik ribotą skaičių klausimą. Taip ir turėtų būti, nes šiuo metu ES biudžetas ir jo tinkamas vykdymas mums labai rūpi. Vis dėlto biudžetą tvirtinanti institucija, parlamentas yra įsitikinęs, kad siekiant sėkmingai įgyvendinti biudžetą ir stebėti įvairių politikos ryčių ir programų finansavimą, būtina siekiant užtikrinti piliečių valstybių narių institutus, interesus, užtikrinti, kad ES institucijos ir tarnybos galėtų remtis aukštos kvalifikacijos nepriklausomais ir motivuotais darbuotojais. Ponas Junkeris jums patikėjo taip pat ir žmogiškų išteklių atsakomybės rytį, būsite tiesiogiai atsakinga už samdymą, darbo sąlygas, e, kilimą karjeros laiptais, judumą komisijos vidar iš kitus e, visų es institucijų agentūrų e, ir kitų struktūrų darbuotojų darbo sąlygas. Parlamentas puikiai suvokia šios veiklos ryties svarbą, būtent dėl šios priežasties Teisės reikalų komitetas lygiamis teisėmis su biudžeto biudžeto kontrolės komitetu dalyvaus jūsų kandidatūros vertinime. Pone Georgieva, nekantri laukime jūsų įžanginės kalbos. Pone paskirta vicepirmininkė, suteikiame jums žodį. Gerbiami komitetų pirmininkai, gerbiami parlamento nariai, man labai malonu sugrįžti į šią salę antrąjį kartą kaip paskirtai komisijos nariai, puikiai prisimenu pirmuosius savo klausimus, atrodo, lyg viskas įvyko vakar. Tuomet prasidėjo labai vaisingas bendradarbiavimas tarp Europos parlamento, remiantis pasitikėjimu ir abipusę pagarbą. Ir jeigu aš būsiu, mano kandidatūra bus patvirtinta, aš ir toliau mielai tęsiu bendradarbiavimą to, toje pačioje dvasioje su parlamentu ir ypatingai su trimis komitetais, kurie šiandien yra atstovaujami. Šį kartą Aš siekiu biudžeto ir žmoguškųjų išteklių vice, komisijos vicepirmininkės pozicijos. Aš e, tą darau visapusiškai suvokdama, kaip svarbu tinkamai panaudoti finansinius išteklius, mūsų žmonių talentą, kad galėtumėme įgyvendinti tuos pažadus, kuriuos prisėmėme žmonių akivaizdoje. Aš manau, kad e, eidama tas pareigas, jeigu būsiu patvirtinta, Aš ir sieksiu suderinti išteklius su prioritetais ir siekti pačių geriausių rezultatų iš atliekamo darbo. Tai reiškia, kad reiks bendros rezultatų kultūros ir atskaitomybės piliečių atžvilgių, kurie moka už mūsų atliekamą darbą ir kurie turi, naudos, turi, turi gauti naudos iš to darbo. Tai bus daug reikalaujantis uždavinys ir man, ir mano kolegoms, kaip sakė teisingai pirmininkai, labai aiškiai ir įtikinamai atsakyti į tris pagrindinius klausimus. Ko mes siekiame su kiekvienu euru, kad padėtumėme žmonėms ekonominė prasme, ar mūsų kontrolės mechanizmai yra pakankamai griežti, kad užkirstumėme kelią piliečių mums suteikiamoms lėšoms, juos apsaugotume nuo sukčiavimo ir ar darome viską, ką galime, kad užtikrintumėme tinkamą sąlygą savo darbuotojams siekti geriausių rezultatų ir didžiuotis gerai atliekamų darbų. Aš manau, kad ypač esant tokioms sudėtingoms sunkumų sąlygoms, daugeliu mūsų piliečių, mes turime parodyti, jog iš, iš racionaliai naudojame savo biudžetą, kovodami su užsitęsusią krize ir konkurencijos, ir darbo rinkų, ir gyven, pragyvenimo lygių e, prasme, kad Europos žmonės labiau pasitikėtų europinių projektų. Ir aš taip pat manau, kad ES biudžetas turi te, galių padėti ekonomikai, konkurencingumui ir atkurti žmonių pasitikėjimą Europą kaip geriu Džiaugiuosi, kad nesiniai patvirtinome daugiametę finansinę programą. Tūkstantis milijardų eurų per ateinančius septynerius metus jie bus investuojami tam, kad būtų kuriamos darbo vietos, užtikrinamas augimas, augimas ir geresnės gyvenimo sąlygos. Tai nėra kokie tai abstraktų skaičiai. ES biudžetas turi tiesioginę įtaką mūsų piliečių gyvenimui. Tai reiškia darbą 600 tūkstančių, kurie dirba projektuose, kurie finansuojami iš sankdos fondų lėšų. Ir šimtams tūkstančių tai reiškia irgi darbą, nes tai yra verslas, kuris teikia įrangą ar medžiagą tam darbui atlikti. Tai reiškia geresnės galimybės gauti darbo keturiems milijonams studentų, kurie gaus naudos iš Erasmus Plus programos. Ir mano, man tenkančioje srityje. Tai reiškia, kad tai sąlygoja geresnį gyvenimą, ir padeda gaivalinių nelaimių ir konfliktų aukoms. Tačiau tas poveikis taps įmanomas tik tuo met, jeigu tie pinigai, kuriuos išleisti mes įsipareigosime, realiai bus panaudoti. Jeigu tie pinigai bus investuoti. Mūsų asignavimo mokėjimuose turime spragų ir trūkumų ir e, biudžeto komitetas visai nesiniai tvirtino 15 metų biudžetą ir tos diskusijos buvo aktualios. Tai yra uždavinys, kuris aktualus dabartiniai komisijai. Tikriausiai matėte pirmininko Baroso atsiųstą laišką vyriausybių vadovams, vyriausybių ir valstybių vadovams ir taip pat Europos parlamento pirmininkui, kur prašoma paramos šioms problemams išspręsti. Juk tai yra svarbiausias uždavinys, kuris buvo patikėtas man kaip paskirtai komisijos nariai. Jeigu bus patvirtinta mano kandidatūra, per pirmąsią savo darbo dienas aš perimsiu e, iš komisaro Dominik e, lasdelę ir sieksiu sėkmingai užbaigti diskusijas dėl, dėrybas dėl 14 metų taisomojo biudžeto, taip pat dėl 15 metų biudžeto, tam, kad mes galėtumėme tirbdinti tą neapmokėtų sąskaitų kamolį. Ir aš esu giliai įsitikinusi, kad jeigu mes to nedarysime, tuomet kenksime patys savo. Bus stabdomos pačios svarbiausios programos, kurios kurtų darbo vietas, augimą. Tokiu būdu išauks kaštai, nes reiks mokėti delspinigius. Ir labai net, ne, neišmintingai bus naudojama ta mūsų mokesčių mokėtojų uh, auka ir tai pakenks mūsų reputacijai. Tačiau tai yra ta problema, kurią išspręsti galima, tiesiog pritaikant tą lankstumą, kurį jūs Europos parlamente patvirtinote, dėl kurio jūs taip daug kovojote Ir galiausiai dėl to lankstumo juk susitarė visi. Mes neprašome daugiau asignavimų mokėjimams, nei yra numatyta daugiametėje finansinėje programoje. Mes prašome tiesiog, kad būtų šiandien skiriama daugiau, kad susidorotumėme su neįlinėmis nenumatytomis aplinkybėmis. Šalia biudžeto apkarpimų juk yra netikėti, neprognozuoti neprognozuotos sąskaitos iš sanglaudos politikos, taip pat kai kurių programų avansinis finansavimas, svarbių programų, taip pat e, valstybės atkūrimo programa Ukrainai. Tačiau norėčiau dabar nuo tų pagrindinių prioritetų pereiti prie išvalgų apie ateitį. Mano srityje, biudžeto srityje, pagrindiniai uždaviniai bus pirmiausia vidutinės trukmės e, daugiametės finansinės programos peržiūra 16 metais. Tai bus mūsų galimybė perorientuoti ES biudžetą siekiant daugiau augimo darbo vietų ir konkurencingumo ir prireikų sureaguoti naujus iššūkius, jeigu tokių iškiltų mūsų sąjungoje. Taip pat tai bus momentas panalizuoti ir kitos daugiametės finansinės programos trukmę, kai būtų galima ją suderinti su institucijų politiniais ciklais. Ir aišku, vyks diskusijos ir pokalbiai apie tai, ką tai reikštų, kalbant apie eurozonos specifinius poreikius. Ir naujoji komisija prisims naujus pažadus, o senoji komisija, kuriai ir aš priklausau, per, per, e, analizuos pasiūlymą dėl daugiametės finansinės programos peržiūros. Taip pat turime spręsti ir nuosavų išteklių klausimą aukštų pareigūnų darbo grupėje, pirmininkaujant profesoriui Monti. Ir Jeigu mano kandidatūra bus patvirtinta, aš prie tos darbo grupės mielai prisidėsiu. Pagrindinis uždavinys e, pateikti apmąstymus ir istorinę perspektyvą, e, kalbant apie nuosavų išteklių pačią sistemą ir taip pat ieškoti naujų galimybių ateityje. To darbo rezultatas galėtų įsilieti į diskusijas dėl vidutinės trukmės peržiūros ir taip pat įsilieti į trečiojo uždavinio sprendimą, tai yra pasirengimą kitams, kitoms finansinėms perspektyvoms. O tai turėtų prasidėti jau 18 metų sausio mėnesį. Ir teikdama pasiūlymus dėl kitos daugiametės finansinės programos, aš aišku intensyviai konsultuosiuos ir su parlamentu, su kitais suinteresuotais asmenimis. Ir žinau, kad tose konsultacijose turėsime kur kas tvirtesnį pagrindą, jeigu per tą laiką mes surinksime įrodymų, jog savo biudžetą naudojame geriau ir išlaidų kultūrą keičiame taip, kad daugiau dėmesio skirtumėme rezultatams ir išdavoms. Turime parodyti, kad ES biudžetas kuria ne tik pridėtinę vertę, bet ta vertė yra didelė. Ir tam reikia e, toliau skatinti veiklos rezultatais grindžiamą biudžeto sudarimą, taip pat e, turime negražinamasis paskolas, kurias dabar skiriame, dalį jų, paversti novatoriškais finansiniais instrumentais. Pavyzdžiui, bandomųjų projektų obligacijos. Jų graža yra 40 teriopa. Ir tokios novatoriškos finansinės priemonės tikrai suvaidins labai svarbų vaidmenį, kalbant apie 300 milijardų eurų investicinį paketą, apie kurį paskelbė išrinktasis komisijos pirmininkas savo politinėse gairėse. Mes taip pat galime savo biudžetą investuoti ir į tokius projektus, kurie siekia kelių tikslų ir, ir nauda yra keliariopa, pavyzdžiui, naujoji sanglaudos politika. Čia investicijų bus daugiau į efektyvaus energijos vartojimo priemonės. Ir tai yra tos priemonės, kurios skatina ir vietos verslą. Taip pat nereikia nieko importuoti iš Kinijos, viskas daroma vietoje. Tokiu būdu kūriamos darbo vietos, mažinamos CO2 emisijos, kovojama su klimato kaita ir taip pat tai leidžia mums mažiau priklausyti energetinę prasme nuo išorės tiekėjų. Labai svarbus mūsų planas siekiant geresnių išlaidų ir geresnės išlaidų vertės yra kovoti su piknaudžiavimu ir sukčiavimu. Ir biudžeto vykdymo procedūros, procedūra yra puikus momentas pasižiūrėti, kaip yra leidžiamos lėšos ir yra pasiekiamas užsibrieštas tikslas. Mūsų naujosios programos yra kuriamos tam, kad mūsų rezultatai būtų geresni, mažiau klaidų ir veiksmingesnė kontrolė. Visgi dar daug ką reiks nuveikti. Reiks stiprinti ir atitikti ir reiks labiau laikytis taisyklių, tai yra pagrindinis mūsų tikslas, ypač kalbant apie darbą su valstybėmis narėmis, darbą su tartutinėmis organizacijomis. Daugiau reikia ir gali būti padaroma, supaprastinant atsiskaitimo taisyklės, supaprastinant taisyklės ne tam, kad gyvenimas palengvėtų žmonėms, bet dėl to, kad tos taisyklės būtų geriau suprantamos ir dėl to lengviau būtų jų laikytis. Taip pat galime daugiau nuveikti ir kuriant riziką grindžiamą sistemą, kur daugiau, daugiausia dėmesio yra skiriama toms rytims, kur riziko didžiausia. Aš ketinu artimai bendradarbiauti su parlamentu, valstybėmis narėmis, nacionaliniais parlamentais, Europos audito, audito rūmais, nacionalinėmis audito institucijomis ir tarptautiniais partneriais šioje srityje. Aš remsiu nepriklausomą stiprų Olafą, kuris galėtų tinkamai sergėti ES finansinius interesus. ES lėšų sukčiavimas, piknaudžiavimas tokiomis lėšomis reiškia ne tik tai, kad apvagiami mokesčių mokėtojai, bet yra kenkiama pačiam europiniam projektui. Ir to toleruoti negalime. Šiam tikslui aš esu suinteresuota su žengti į priekį steigiant Europos prokuratūrą, kad būtų galima efektyviau kovoti su sukčiavimu ir taip pat, kad nebūtų vagiami brangus ES ištekliai. Galiausiai norėčiau kalbėti apie darbuotojus, nes niekas nebus įmanoma be puikiai dirbančių žmonių komisijoje ir kitose ES institucijose. Gyvename tuo metu, kai pasaulinė konkurencija milžiniška, konkurencija dėl talentų, ir turime nuolatos siekti geresnių rezultatų, jeigu norime užsitikrinti aukščiausios klasės valstybės tarnybą. Ir tai man yra labai svarbu ir artima. Aš labai artimai priimu tą uždavinį, kuris man buvo patikėtas dėl žmogiškų išteklių valdymo. Aš manau, kad reikia ir toliau kurti patrauklę karjerą ES institucijose ir į, į, į, įtraukti skatinti, plėtoti puikius darbuotojus, darbuotojas. Juolab, kad matome, kad per ateinančius metus daug išeis darbuotojų į pensiją. Aš manau, kad reikia sąžininkai elgtis ir e, į, į, su darbuotojais ir turi būti taikomi vienodi kriterijai ir aš prisimu šį uždavinį ir labai džiaugiuosi, kad 40 procentų moterų vidutiniosios aukštosios grandies administratorių yra moterys. Taip pat turime ir užtikrinti personalo mobilumą, panaudoti naujos komisijos struktūras, tam, kad būtų galima lengviau žmonėms judėti ir viduje keisti pozicijas. Taip pat turime gyveninti kaštų sa, sa, taupančias priemonės, nesumenkinant kokybės. Tai reiškia, kad reikia padaryti absoliučiai viską, kad būtų įmanoma sutaupyti. Ir dėl to komisija turi būti veiksminga ir stipri darbuotojų komanda. Pinigai ir žmonės yra labai svarbu, jeigu norime užtikrinti geresnį gyvenimą Europoje ir užtikrinti šviesesnę ateitį Europoje. Tačiau visų svarbiausia yra tos vertybės, dėl kurių mes ir esame tokie, kokie esame, kurios mums padeda įveikti susiskaldimus ir nepalikti nei vienos šalies, nei vienos bendruomenės Europoje užnugaryje, tam, kad mes pasirūpintume labiausiai pažeidžiamai žmonėmis ir namuose, ir už mūsų ES ribų. Ir būtent dėl tų vertybių aš ir didžiuojuosi ES ir labai esu pagerbta galėdama e, pretenduoti eiti man patikėtas pareigas. Ačiū. Merci, madame. Les questions. Ačiū, ponia. Klausimai bus užduodami dviem dalimis. Iš pradžių pasisakys kiekvienos frakcijos atstovas, o po to antroje dalyje užduosime klausimus susijusius pirmiausiai su biudžeto sritimi, po to su biudžeto kontrolės sritimi, po to klausimus susijusius su teisiniais aspektais. Pirma dalyje, pirmą klausimą užduos Žozė Manuel Fernandes. Vaiš. Labai ačiū. Pirmiausia, noriu išsakyti komplementą ponė Georgievai dėl jos žanginių pastabų, kurios rodo, kokia yra kompetentinga ir kaip gerai išmano biudžeto klausimus. Dabar mano klausimas. Jūs man minėjote rimtą mokėjimų problemą. Kaip numatote veikti, kokius įsipareigojimus, kokius įsipareigojimus prisimsite, kad stabilizuotumėte situaciją, o po to išspręstumėte problemas. Priminsiu, 13 metais daugiau milijardai eurų buvo nesumokėti. Iki šių metų pabaigos tai bus dešimtis milijonų eurų. Kalbame apie asignavimus, kurie yra patvirtinti, tas lėšas reikia sumokėti, kitaip mes e, prarasime pasitikėjimą mumis. Ačiū ponia Fernandesai už labai kritiškai svarbu klausimą, kuris e, susilaukia mūsų visų dėmesio. Mano nuomonė yra trejopa šio klausimo. Pirmiausia, turime apmokėti tas jau sukoptas sąskaitas ir todėl pasiūlymai dėl 14 metų teismoje biudžeto ir dėl lankstumo panaudojimo ir maržos panaudojimo, tai yra pasiūlymai šiems metams ir kitiems metams. Tai yra jie yra labai svarbus, kad stabilizuotume situaciją ir galbūt ją šiek tiek pagerinti. Žinoma, čia nesustosime. Ir čia yra antras aspektas. Labai atidžiai turime stebėti, kaip e, struktūrizuojame projektus ir programas, kad galėtume teisingai juos įgyvendinti. Komisija jau pradėjome darbą, pirmiausia, mano srityje, nes tai buvo išmokos humanitarinės pagalbos struktūra e, srityje, pradėjome dirbti kaip struktūrizuoti išlaidas, kad išvengtume mm, bėdų. Ir trečia, vidu, vidurinio laikotarpio peržiūra. Turime žvelgti į ateitį ir pasakyti, kaip mes vykdysime Europos biudžetą, turint galvoje visus iššūkius. Niekas negali pasakyti, koks bus rezultatas, bet bent jau, bent jau tada reikėtų daryti tai, ką jūs siūlote, žvelgti į šių mokėjimų ligmenų problemos poveikį per vidutinį laikotarpį. Ačiū, Gardija Zabal. Ačiū, Pone Georgieva, jūs kalbėjote savo kalboje apie finansinę sistemą ir vidutinio laikotarpio pežiūrą. Žinote, kad šiam parlamentui tai svarbu ir mes visą laiką pasisakome o į porinkiminę peržiūrą. Norėčiau sužinoti, ar jau, jau dabar galvojate apie tai, galvojate dirbti šiuo klausimu, ypač turint galvoje pono Junkerio pasiūlymą rasti 300 milijardų sumą investicijoms. Aišku, kad e, jūs būsite toje grupė, kuri koordinuos tų milijardų įgyvendinimą. Kaip jūs valdysite tą dalį, kuri atitenka šios komiteto kompetencijos ryčiai. Ačiū. Norėčiau atskirai atsakyti jūsų klausimus ar dvi dalis jūsų klausimo. Kaip šio, kom, šios komisijos narė, aš pritariu mūsų prisimtiems įsipareigojimams. Kaip žinote, tai buvo labai svarbu darybose su parlamentu žinoti, kad mm, paskirsime biudžetas mineriams metams ir nesižvalgysime atgal. Gyvename labai dinamiškame pasaulyje. Kaip galime numatyti, kas, kas, koks bus e, detaliai biudžetas po septynerių metų. Nuolat vyksta pokyčiai, reikia koreguotis, viską koreguoti, sižvelgiant į pokyčius, tai per praėjus pusiai laikotarpio reikia viską peržiūrėti, kokia yra mūsų ekonomikos padėtis. Nežinome dabar, kokiu, kaip įgyvendiname biudžetą, kokie yra poreikiai ir prioritetai. Ir pamatysime, ką, ką tada gausime. Tačiau aš manau, kad šią užduotį reikia žvelgti labai rimtai. Dėl antros klausimo dalies. Tai žmonės sako, reikia atskirai pakamantinėti mano kolega, kuris bus atsakingas už darbą, konkurencingumą, jis atsakingas už 300 milijardų, 300 milijardų paketą. Na, mes jau pla, apskritai kalbėjome apie bendrus bendradavimo parametrus. Mano darbas būtų e, kad biudžetas prisidėtų prie investicijų generavimo. Aš minėjau sverto panaudojimą. Trigubai padidiname naujo, naujus finansinius instrumentus, kaip juos panaudoti, kad e, sugeneruotume daugiau investicijų. Turime labai gerą MVI skirtą projektą. Jis kuria naudą MVI, kad jos galėtų tuo pasinaudoti. Ir sverto poveikis čia yra vienas palyginti su penkiais. Vienas euras generuoja 5 eurus investicijų. Galima padaryti ir dar daugiau. Tačiau reikia įvertinti šią patirtį, pasakyti, kas gerai, kas negerai ir eiti į priekį. Tai būtų man didžiulis prioritetas. Ir kitiems komisijos nariams. Atsiprašau, kad, kad per ilgai kalbėjau. Tidžiau stebėsiu laikrodį, atsiprašau. E, e, nebūčiau nustebęs, jeigu neturėsite progos vėl grįžti prie šio klausimo. Ačiū, pan pirmininkė, gerbiama paskirtoji komisijos nare, norėčiau dar kartą trumpai grįžti ir susijęti anksčiau du užduotus pirmosius klausimus. Prieš tai kalbėjusi kolegė išreiškė susirūpinimą dėl pono Junkerio paminėtos 300 milijardų eurų investicijų programos, kuri galbūt nebus labai tinkamai įgyvendinta ir labai greitai. Aš tačiau esu susirūpinęs, kad ji per greitai bus įgyvendinta ir nesukurs pridamosios vertės ES piliečiams, turint omenyje, kad jau dabar esame prisijėmę mokėjimų įsipareigojimų, kurie siekia 220 milijardų eurų, turėdami mokėjimų biudžetą tik tai 130 milijardų eurų. Čia galėtų kilti tam tikrų teisinių problemų ES, nes ES negali skolintis, negali turėti skolų. Taigi noriu iš jūsų išgirsti, kaip ketinate suderinti šios, e, šį atotrukį. For... Ačiū už klausimą. Manau, kad tai, kas sieja beveik visus šioje salėje, yra rūpestis, kaip gerai panaudoti mokesčių mokėtojų pinigus. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad kai galvojame apie daugiametės finansinės programos panaudojimą, tai mūsų tikslas yra mažėti, mažes, mažesnį e, voką, e, įsipareigojimų e, ir mokėjimų e, signavimą šiek tiek sumažinti negu anksčiau, tuo metu, kai reikalavimai biudžeto didesni ir lėšų e, dėja padidėjimas gerėja panaudojimas gerėja visose valstybės narėse. Taigi kaip pasinaudoti šiais pinigais? Viskas priklausys nuo mūsų bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis. Žinote, kad 80 procentų pinigų yra panaudojama valstybių narių. Ir reikia žiūrėti, kaip mes suderiname prioritetus su tuo finansavimu, kuris prieinamas. Nelengva, bet šį darbą aš, manau, esu pasiryžusi dirbti. Ir dar dėl 300 milijardų. Kodėl apie juos kalbame? Todėl, kad šiandien Europoje matome, kad yra daug pinigų Europoje finansų sistemoje bankuose, kurie nieko nedaro. Nei verslui, nei darbo vietų kūrimui. Turime šią energiją panaudoti Turime padėti mūsų verslui, ypač MVI, kad e, būtų dirbama daugiau. Aišku, tie 300 milijardų bus ir viešosiams investicijų programoms skirti, bet tik tai toms, kurios padeda ekonomikai daugiau dirbti mūsų žmonių labui. Pavyzdžiui, man laikas baigosi, aš dar grįšiu prie šio klausimą. Bet, pavyzdžiui, skaitmeninė rinka didžiulės galimybės, kurios nepanaudojamos. Žinoma, jūs dar grįžite prie šio klausimo. Žiūrėjau, Dupri. Euh, Madame la commissaire, puisque ma Pone komisijos narė, kiek žinau, tai jūs visada buvote komisijos narė. Norėčiau pasakinti savo frakcijos vardu jūs šiandieną ir norėčiau pabrėžti, kad jūsų reputacija iš tiesų yra nepaliesta, kaip jūs dirbote dab, dirbate dabartinėje kadencijoje. Dėl mokėjimų e, mes nesame labai patenkinti jūsų atsakymą, mes, mes tokie maniakiškai apsėsti tuo klausimu. Čia štai yra teigiama, kad e, yra, reikia parengti planą dėl prioritetinių mokėjimų, bet kokie yra tie prioritetai ir kaip elgtis, jeigu nėra, už juos nėra mokama. Uh, 14 metų taisomasis biudžetas, 15 metų biudžetas, kuris yra pasiūlytas. Komisaras Dominikas mums pasakė, kad to, pateks, to pakaks tam, kad neblogėtų situacija. Tai reiškia, kad blog, situacija vis tiek bus bloga. Ir bus laukiama didinės trukmės peržiūros arba 19 metų tam, kad kažkas būtų pakeista. Bet komisijos narė, mes neturime laiko, viskas turi vykti kur kas skubiau, reikia strateginio plano ir galite tikėtis tikrai Europos parlamento paramos. Reikia kažkaip bandyti sumažinti tą mokėjimų deficitą kiek įmanoma. Ir tikrai jūs galite čia dirbti su Europos parlamentu ir parengti kažkokį tai aišku strateginį planą, kaip būtų galima kovoti su tuo deficitu. Not in my sleep, no. Um, this... ne, neturiu rankoviai um, atsakymo. Bet aš tikrai tai pabrėžiu ir tą aš tikrai darysiu. Bet viskas nuo pat pradžių. Kitais mėnesiais mes privalome pritaikyti lankstumo priemonę tam, kad galėtumėme stabilizuoti mokėjimus ir surasti erdvės uh, tam, kas yra ypatingai svarbu, tai yra galimybė naudotis biudžetu produktyviau, našiau, be vėlavimų ir atidėjimų. Ir išrinktasis pirmininkas čia ir davė pažadą dėl tų 300 milijardų. Turime tris mėnesius ir mes per juos turėsime čia kreiptis ir jūs, ir, ir į tarybą ir parodyti, kaip mes ketiname sukurti aplinką investicijoms, turint, tuos, turint omenyje tas sąlygas kurios, ir apribojimus, kurie egzistuoja dėl ES biudžeto. Taigi, ateis tas momentas, kuomet mes kalbėsime apie stambesnius strateginius klausimus Aš paliečiau vieną iš jų, tai yra nuosavų išteklių klausimas, labai kritiškai strateginis klausimas, kurį reikia spręsti. Žinoma, reikia pasakyti, kad dabar yra skirstomas mūsų biudžetas, kuris yra fiksuotas, 28 valstybės narės, aiškios biudžeto sritys, susitarėme dėl to, kas turi būti padaryta. Ir manevrams laisvės nedaug. Bet pamastykime ir apie pozityvius dalykus. Turime daugiau lėšų konkurencingumui, kur kas daugiau lėšų konkurencingumui, daugiau lėšų horizontaliosioms programoms. Ir šį kartą, bandant išvengti problemų, grįšiu prie jūsų, pas jūsų šiuo klausimu ir tą darysiu ne kartą, nes mums labai svarbu bendrai bendraujant išjudinti Europą. Ačiū. Liet Riada. Mūsų žmonės vis dar kenčia dėl, taupumų, dėl taupimo politikos Airijoje. Situacija nėra tvari dėl pakrančių, su pakrančių bendruomenės, kurios, kurios priklauso nuo žvejybos ir dabar veik nyksta. Įvairiose Airijos vietovėse, pakrančių vietovėse yra uh, tradicinių žvėjų bendruomenių, kurie, ne, ne, kurios net negali prasimaitinti ir mes matome, kas yra siūloma 15 metams. Jūs esate iš Bulgarijos ir puikiai suprantate, kokį vaidmenį jūs vaidina ES fondai tam, kad e, tokios situacijos būtų išspręstos. Taip pat turime daug problemų dėl emigracijos. 200, 200 žmonių iš Airijos pabėga vos ne kasdien. Panaši situacija yra kitose šalyse. Tai yra išsilavinę jauni žmonės, kurie bėga iš mūsų šalies. Taigi, kokių garantijų galite mums duoti tam, kad įtikint, įtikintumėte valstybės narės tinkamai ir pakankamai investuoti į tas programas, kurios tikrai realiai daro įtaką geresniam žmonių gyva, gyvenimui ir kokių konkrečių pasiūlymų turite tam, kad būtų išspręstos problemos dėl didelių atotrūkių valstybėse narėse. Ar jūs neketinate siūlyti gyvenimo priemonių, tokių kaip krizės išlygos kriterijų? Ačiū už tai, kad palėtėte du svarbius klausimus. Pirmiausia, tai, kad mūsų istorijoje po karo mes pirmąjį kartą matome kai kuriuose mūsų bendruomenėse, šalyse augantį, o ne mažėjantį skurdą. Ir tai turi rūpėti visiems. Reikia kovoti su tokia tendencija. Dėl to ES biudžete ir skiriama daug dėmesio uh, toms lėšoms, kurios yra skiriamos ta linkme - darbo vietoms kurti, galimybėms sukurti ir socialiniams programoms, e, tam skirtas ir socialinis fondas, ir e, fondas e, patiems varganiausiems piliečiams. Dar vienas dalykas - labai svarbus pokyčiai demografiniai. Senstame kaip žemynas ir be to daug jaunų, kompetentingų, pažangių žmonių ieško galimybių užsienyje kitur. Mes čia su vienu parlamentaru kalbėjomės, jis, jos sonas išvyko į Kaliforniją ir jisai norėtų sugrįžti į Europą ir nežino, ar čia gaus darbo. Aš manau, kad jeigu Europa neskirs daug dėmesio konkurencingumo didinimui, ypač naujose pažangiose pramonės srityse, tuomet bus labai sudėtinga kovoti su socialinė atskirtimi, skurdu ir siekti geresnių rezultatų piliečiams. Kad pakeltumėme tuos, kurie atsilieka ar krenta, turime pastumti tuos, kurie yra priekyje, kad jie dar greičiau eitų. Ir štai čia ir yra didžia, svarbiausias dalykas. Mes, kalbant apie 300 milijardų, turime meninėje ne tik pinigus, bet ir programas, tas kliūtis, kurias turėsime įveikti. Ir aišku, kaip žmogus iš šalies, kuri vis dar šiek tiek atsilieka ne visada aišku tai bus, tai aš tikrai labai norėčiau, kad biudžetas, biudžete būtų numatytos tos rytis, to, tos lėšos, kurios tikrai padeda ir apie sanglaudos, kalbant apie sanglaudos politiką ir laikas baigėsi, tai aš gal dar grįšiu prie tos temos. Merci, madame. Boni. Ačiū. E, Monika Vana. Komisarė. Ačiū pirmininkė, gerbiamų paskirtoji komisijos nare. Nare, kalbėjote apie Europos biudžeto poveikį mūsų gyventojų kasdienybė, lyčių lygybės politikos svarbą. Kaip žalių atstovė galiu Jums tik pritarti. Mano klausimas susijęs su lyčių lygybės aspektų biudžeto politikoje. 2012 komisija užsakė tyrimą dėl daugiametės finansinės programos, siekdami įvertinti lyčių lygybės aspektų. Išvadose rašoma kad nepaisant daugelio įsipareigojimų užtikrinti lyčių lygybę, gyvenant biudžetą nėra tas lyčių lygybės užtikrinimas garantuotas, e, nėra įtraukiamas į visas su biudžetu susijusias priemonės. Noriu paklausti, kokiu konkrečiu žingsniu imsitės tam, kad e, įvertintumėte ir toliau plėtotumėte biudžet, su biudžetu susijusių priemonių įgyvendinimą moterų ir vyrų lygybės aspektu, ypač tą darydama 2016 biudžeto tvirtinant. No, can... Ačiū už klausimą. Aišku, jokia visuomenė neklėstės, jeigu nepasinaudos visų potencialų ir moterų, ir vyrų, ir biudžeto sudarimas lyčių pagrindų. Tai nėra vien tik tai lygios galimybės, bet ir geresnės, geresnės investicinės gražos. Savo dabartinėse pareigose turiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad dirbu komisijos narės darbą atsakingą už humanitarnę pagalbą. Ir mes labai daug darėme, kad būtų lyčių integracijos aspektas įtrauktas. Ir lyčių aspektas atsispindėtų visose veiklos rytise, nėra lengva, apmokome žmonės, bet įmanoma. Ir būsimose pareigose, jeigu patvirtinsite, tuomet e, tikrai yra sričių, kur reiktų padirbėti. Verslininkystės srityje daug kas jau vyksta, o mums reikia padirbėti tose programuose, kur sunkiau tą lyčių aspektą integruoti. Ir reikia pagalvoti, kaip e, tuos e, lyčių aspektus įvestumėme į tas programas, kur sudėtingiau juos įvesti. Ar pavyks, nežinau, žiūrėsime, kaip dirbsi su valstybėmis narėmis. Kaip sakiau, 80 procentų programų yra bendro valdymo programos. Ir aišku, yra geras pasakymas, gali atvesti arklį prie upės, bet gert nepriversi. Taigi yra tų, tie lyčių aspektai. Bet jeigu jų, jie nebus absorbuoti, įtraukti, tai nieko ir nepasieksime. Man pagrindinis uždavinys yra tą padaryti, aišku, ir biudžete. Tai siunčia tinkamą signalą, bet taip pat reikia pamastyti ir apie tai, kaip sukurti tą bendrą supratimą, kad čia nėra vien tik tai svarbu, kad daugiau moterų būtų, kad nėra vien tik tai tai lyčių aspekto integracija. Tai yra ir apie, tai, tai turi su tuo susijusi ir mūsų geresnė ekonomika ir geresni rezultatai. Marko Zanį. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Georgieva, turiu tris klausimus, kurie, mano manimu, atspindi tinkamai jums tenksančius iššūkius. Pirmiausia, mokėjimai. Norėčiau vėl grįžti prie to klausimo. Jūs sakėte, kokių ketinaties imtis veiksmų, kad būtų galima sumažinti tas uh, neapmokėtas sąskaitas ir stabilizuoti problemą. O mes norėtumėme išgirsti, kokių struktūrinių sprendimų jūs e, sieksite tam, kad išvengtumėme tų, išvengtumėme tų problemų ateityje. Mes nenorime, kad kartotųsi iš metai iš metų ta pati problema - neapmokėtos sąskaitos, kurios nuolatos auga ir kaupėsi. Galbūt būtų galimi kažkokie tai ateities įsipareigojimai, kad mes sumažintumėme tą atotrūkį tarp asignavimų mokėjimams ir asignavimų įsipareigojimams. Dar vienas svarbus iššūkis yra dramatiškai didinamos administracinės sąnaudos. Taip pat aktualu turint omenyje krizės sąlygas ir siautėjantį nedarbą. Ir čia mes turime omenyje ir galbūt per, dam, per dėm didelius atlyginimus tam tikriems pareigūnams, čia turiuomenė yra agentūras, ir kaip jūs ketinate, ką jūs ketinate daryti dėl parlamento trijų vietų buveinės, dėl ko yra švaistomi pinigai. Dėl mokėjimų klausimo, ar kaip tai yra susijęs su įsipareigojimais, pirmiausia, norėčiau bendro pobūdžio pastabą išsakyti. Įsipareigojimai yra ne šiaip savo. Įsipareigojimai yra ne tai, su kuo galime žaisti ar kvailioti, nes tuomet nebus pakankamai mokėjimų. Ir biudžete nėra įsipareigojimai daromi mokėjimų pagrindų, priešingai viskas yra daroma. Ir turime daugiametę finansinę programą ir aš manau, kad po tokių sudėtingų dėrybų tai, ką turime, čia dabar ir turime siekti tai gyvendinti kiek įmanoma geriau žmonių labui. Ir toliau dėl galimų mokėjimų ateityje mes pradėjome bendrą, kur kas rimtesnį darbą, kad būtų galima valdyti projektų įgyvenimą ir planavimą. Kad būtų galima geriau ir tinkamiau apmokėti sąskaitas. Ir mano manimu, tai yra labai svarbus darbas, jeigu mes norime ateityje išgyventi su tais mokėjimo pribojimais. Aš tą darau savo generalinėme direktorate ir tikrai galiu pasakyti, kad rezultatai pozityvūs. Dėl administracijos. Aš esu iš labai geros institucijos, pasaulio banko, labai kvalifikuota, puikia institucija ir man visuomet daro įspūdį žmonių kokybė, e, komisijoje. Bet aš sakau, kad yra galimybių dirbti geriau, sumažinti įvairiuose generaliniuose direktoratuose kaštus tam, kad komandos būtų lankstesnės jas formuojant ir taip pat naujoji komisijos struktūra leis mums to pasiekti. Ir aš manau, kad rezultatas bus tas, kad mums pavyks sutaupyti, tvarkant komandas geriau. O dėl trečio klausimo labai džiaugiuosi, kad nereikia atsakyti, nes man neliko laiko. Eletherios Sinadinos. Mais je ne l'ai pas vu dans l'assistance. Est-ce que quelqu'un de... Ponas e, Sinadinas, atrodo, nematau jo salėje, ar kas nors galėtų jį pavaduoti ne frakcijos vardu. Jeigu ne, tuomet baigiame politinių frakcijų vardu užduodamas klausimus. Dabar perėsime prie klausimų susijusių su biudžeto reikalų komiteto veiklos rytimi. Pirmasis klaus Alan Lamasiur. Ačiū, pana pirmininkė. Pone komisijos narė, nuo posėdžio pradžios aiškiai e, matome, kad e, naujam biudžetui trūksta signavimo mokėjimams, naujoje komisija rizikuoja neturėti pakankamai lėšų, kad finansuotų prioritetinės sritis, nes e, turimi asignavimai bus skirti padengti praeities įsipareigojimus. O tai reiškia, kad priešingai nei e, teigiamas sutarties nuostatose e, ES biudžetas nėra finansuojamas nepriklausomai nuo nacionalinių biudžetų. Parlamentas e, siekia, kad biudžetas būtų finansuojamas pagal daugiametės finansinės programos nuostatas, veikia aukšto lygio grupė, kuriai pirmininkauja ponas Mario Monti. Kaip jūs įsivaizduojate savo kaip komisijos narės bendradarbiavimą e, su šia aukšto lygio grupė? Uh, uh, Ačiū, ponė Lamasūrai. Dėkuoju taip pat už jūsų pastangas kaip komiteto pirmininko siekiant išspręsti signavimo mokėjimams trūkumo problemą. Tikiuosi, kad mes aukšto lygio grupėje sutelksime visas pastangas ir pateiksime priimtinus pasiūlymus, kurie bus svarstomi, nes laikui bėgant supratome, kad mūsų įplaukų mūsų biudžeto struktūroje nuo savo išteklių dalis sumažėjo ir padidėjo bendrų nacionalinių pajamų įmokų dalis tuo metu, kai valstybės narėse biudžetai yra mažinami, e, kyla įtampa tarp e, tiesioginių mokėtojų ir paramos gavėjų tarp atskirų sričių, pavyzdžiui, žemės ūkio ir sanglaudos politikos šalininkų, tai nėra naudinga Europos vienybei. Tai nėra tik tai su e, lėšų šaltiniai susiję mechaniniai dalykai, tai daro ir politinė, politinį poveikį. Ir aš tikiuosi, kad mes parinksime pasiūlymus, kurie bus gyvybingi politiškai ir kuriuos įgyvendiname mes galėsime bent jau krypti pakeisti. Žinome, koks yra komisijos pasiūlymas, nemanau, kad turėtume apsiriboti vien tik tai komisijos poziciją. Ta aukšto lygio grupė turėtų žvalgytis ir aplinkui. Aš Aktyviai dalyvausiu šios darbo grupės veikla, kaip ir pirmasis vicepirmininkas komisijos Timermansas, taip pat kaip ir e, vicepirmininkas atsakingas už darbo vietas, ūkio augimą ir konkurencingumą. Taigi dėsime visas pastangas, kad procesas sėkmingai judėtų į priekį, o koks bus šio proceso rezultatas, e, tai manau, kad jį nulems politiniai sprendimai ir politinė aplinka. Izabel Toma dabar klauso. Socialistų demokratų prioritetas yra 300 milijardų investicinė programa ekonomikai gaivinti, darbo, vietom, darbo vietoms kurti. Rūksė 25 dieną vadovų taryba nusprendė pasinaudoti Europos stabilumo mechanizmo dalimi tam, kad užtikrintų investicijas į, į ekonomikos augimą, kalbant apie 20-40 milijardų iš Europos investicijų banko, kurie galėtų būti skirti ekonomikai gavinti ir skatinti, ką manote apie šį pasiūlymą ir apie galimybę naudo, pasinaudoti šio fondo lėšomis. Kolega Garantfam taip pat uh, uh, teikia tinkamą prašymą, susi, klausimą susijusi su įvairių infrastruktūrinių projektų finansavimu, dėl kurių kyla uh, sunkumų, kaip užtikrinti, kad tų investicijų nereikėtų finansuoti vien tik Europos Sąjungui. Jeigu šie projektai nepasiteisintų, kalbant apie tokiametės finansinės programos peržiūrą, ką manote apie e, pasiūlymus e, taip naudos struktūrinių fondų lėšas, kad ES biudžetas taptų praktiškai investicinių bankų. Labai geras klausimų rinkinys, ačiū. Pirmiausiai, neturėtume per daug leistis į diskusijas dėl tų 300 milijardų eurų, kaip minėjau. Vienas iš pagrindinių principų, kad naujoji struktūra veiktų, yra būtinybė gerbti atskiriems komisijos nariams e, e, jų įgaliojimų, savo įgaliojimų sritis ir kitų kolegų įgaliojimų sritis, kai kalbėsite su tiesiogiai už e, šias rytas skim komisijos narių, galėsite gauti iš jo daugiau informacijos, kalbant apie naujoviškus priežiūros instrumentus ir kontrolės priemonės. Visiškai jums pritariu, kad netinkamai panaudotume mokesčių mokėtojų pinigus, vien tik tai prisimdami savo pečių rizikas ir palikdami viso pelną privačiam sektoriui, tačiau mes to nesiūlome ir neketiname to daryti. Mes siūlome atsverti tam tikrą poveikį, įvertinant e, kritiškai svarbius apribojimus, juos pašalinus, sudaryti sąlygas investicijų srautams ir atitinkamai kontroliuoti tokio pobūdžio investicijas. Dirbo pasaulio bankė 17 metų ir galiu Jums pasakyti, kad priežiūros mechanizmai tokio pobūdžio investicijų projektams gali būti labai griežti, netgi daug griežtesni negu <clears throat> įvairioms subsidijoms. Taigi mes e, turime pakankamai ekspertinių gebėjimų tam, kad galėtume užtikrinti lankstumą šios projektus įgyvendant. Ai, dar turiu laiko. Manau, kad e, naujoviškų finansinių priemonių kontrolės sistemos klausimai yra labai svarbus atsižvelgiant į šių priemonių svarbą. Jeigu mane patvirtinsite, ir taps atsakinga už šios klausimus. Ten galiu pasakyti, kad turiu asmenės patirties šioje srityje ir taip pat esu labai tvirtai įsipareigojusi siekti, kad nebūtų atverta ta Pandoros skrinė ir nebūtų švaistomi mokesčių mokėtojų pinigai. Tačiau taip pat padarytume didžiulę klaidą, jeigu nepradėtume pasitelkdami privataus sektoriaus tinkamiau panaudoti turimų lėšų, nes jie yra labai reikalingi siekiant išjudinti ekonomikos augimo potencialą valstybėse narėse. Ačiū. Pamiršau įjungti laikrodį jums atsakinėjant. Ponas Kermelis, ponė komisijos narė savo raštu pateiktose atsakymuose į mūsų klausimuose, kurie mano vertinimu yra puikus. Kalbėjote apie tai, kad ES institucijos šiuo metu susituria su patikimumo problemomis, piliečiai nelabai aukštai vertina ES institucijas, kaip galėtume padėti pagerinti. Viena iš galimybių būtų didesnio skaidrumo užtikrinimas. Piliečiai turėtų aiškiau suprasti, kam reikalingos es institucijos, kodėl jos tai brangiai kainuoja, todėl noriu konkrečiai paklausti. 90 metais ES veikė trys agentūros nuo 2004 skaičius padvigubėjo, o dabar jau turime apie 40 agentūrų. Noriu paklausti, ar visos jos yra reikalingos, kai kurios yra įsikūrusios Briuselėje, ar reikalingos tokio masto agentūros, ar jūs pasistengsite įvertinti e, atskirų agentūrų kūriamą pridedamąją vertę. Ačiū. Ačiū. Galiu pasakyti kad kalbant apie skaidrumą, šimtų procentų jums pritariu dėl dviejų priežasčių. Pirmiausiai todėl, kad pasitelkę skaidrumą geriausiai galėsime apsaugoti savo lėšas nuo piknaudžiavimo jomis net ir korumpuotoje aplinkoje. Ir savo ankstesnėme profesinėme gyvenime dirbau tokiose vietose kaip Indonezijoje arba Tatarstane, Rusijoje. Ir vien pateikdami skaidrį informaciją žmonėms apie e, išleidžiamas lėšas jau <clears throat> galime pasiekti, kad patys žmonės pradėtų veiksmingiau kontroliuoti ir būtų galima pasiekti geresnių rezultatų. Europoje mes esame pakankamai skaidrus, tačiau mes turime tą skaidrumą ir tinkamai pateikti, pristatyti. Mes labai dažnai siekdami rezultatų daug įvairių tyrimų, tyrimų užsakome, atliekame ir susidaro įspūdis, kad informacijos, kurios reikia, vis tiek neturime, bet ji yra. Taigi e, aš pasistengsiu skaidrumą paversti uh, geriausių mūsų kontrolės sistemos partnerių, dėl agentūrų. Kiekviena agentūra yra įsteigiama dėl tam tikrų priežasčių, siekiant spręsti tam tikras specifines konkrečias problemas. Kai kurios yra skirtos dirbti sveikatos apsaugos rytyje, kitos siekia sukurti geresnės, geresnį mokslinio tyrimų, inovacijų aplinką. Ketinu daugiau dėmesio skirti tą tai agentūrų e, sistemai ir prieš atvykdama čia aš pažadėjau peržiūrėti agentūrų veiklą, pateikti kai kurias rekomendacijas, tačiau pateikdama bendro pobūdžio atsakymą galiu pasakyti, kad jeigu iš tiesų siekiame veiksmingumo, tai e, tikrai šventų karvių turėti negalime. Kedžia kelias. Kaja Kalas. No. Pane Jatenbek. Kysymykseni suomen kielellä. Ačiū, aš užduosiu klausimą suomių kalbą. Komisarė, ankstesnėme darbe jūs gerai atlikote savo pareigas iš tikrųjų. Jūs buvote labai kompetentinga. Dabar jūsų kompetencijos rytis bus visiškai kitokia. Ir norėčiau paklausti, kodėl jūs manote būtent jūs būtumėte tinkamiausia kandidatė būtent atsakinga už biudžetą. Kodėl? Aš maniau, kad ponas Junkeris galėtų geriausiai atsakyti į šitą klausimą, tačiau pabandysiu pasvarstyti, kodėl aš buvau pasirinkta. Tai yra didžiulė atsakomybė. Ir aš sutinku. Pirmoji reakcija, kai sužinojau apie šį pasiūlymą, buvo tokia, kad mano plaukai atsistojo. Gerai, kad jie nors yra trumpi. Tačiau rimčiau kalbant, pagalvojusi, padariau išvadą, kad ponas Junkeris man šį darbą siūlo dėl gerų priežasčių. Dviejų. Viena yra dėl to, kad aš esu dirbus e, didelės atsakomybės reikalaujantį darbą. E, aš e, dirbau pasaulio banke, atsakinga buvau už didžiulės lėšas, už visą banko grupę. Ir buvau atsakinga už pinigus ir žmonės. Ir mano pasiekimai nėra prasti, galiu tuo didžiuotis. Antra priežastis yra ta, kad aš, mano nuomonė, įrodžiau, kad esu nepriklausoma, kad įsakymų iš nieko ne, neklaus, neklausau, vadovausi Europos žmonių interesais. Man atrodo, kad tai yra labai svarbios savybės. Ir aš daug taip pat dirbu, manau, kad tai irgi naudinga. Kalbėdami apie biudžetą, kalbame apie milijardus biudžeto ir tai turbūt milijardas mylių iki tų, kurie kenčia nuo skurdo. Matome, kad e, vienas iš penkių vaikų Airijoje gyvena skurde, o ištekliai skiriami, pavyzdžiui, jaunimo garantijų sistema nepakankamai išsprendžia investicijų poreikio klausimą, kad būtų kuriamas pakankamai infrastruktūra. Vietoj to, kad kurtume tą ES biudžeto prietinę vertę, patrigubinant tos naujoviškus e, finansinius instrumentus, mums reikia konkrečių tvarių sprendimų. Kas sukūrė finansinę krizę? Ar tai tai spekuliaciniai instrumentai. Taigi, ar manote, kad spekulacinės priemonės yra, turi ateitį? Given... Turint galvoje mūsų dabartį ir ateities perspektyvas, turbūt geriausiai pastarnautume savo žmonėms, jeigu sukurtume daugiau galimybių jiems namuose Europoje. O tai reikalauja e, išlaisvinti mūsų verslininkų potencialą, ypač jaunų verslininkų potencialą. Šiuo metu nematome pakankamo, pakankamų investicijų Europoje. Neturime pakankamo augimo ir turime taip pat suvaidinti savo vaidmenį ir šią prasme. Taip pat atminkime, kad naujieji finansiniai instrumentai yra maža ES biudžeto dalis - 9 milijardai. Tai yra trigubai daugiau, bet e, ta pradinė suma buvo labai maža. Ir atsakydama į ankstesnį klausimą galiu pasakyti, kad aš e, labai nerimauju, kad mes labai žvalgiai vertiname kiekvieno, įvertinsime kiekvienos tos priemonės e, našumą prieš eidami toliau. Tai jeigu matysime, kad reikia e, problemų, reikia jas sustabdyti. Bandomieji projektai tam ir yra. Jeigu jie veikia, darome tokių dalykų daugiau. Nes didžiausia nerima keliančių dalykų yra tai, kad labai entuziastingai įmamės ko nors daryti, neįvertinę e, tų bandomųjų projektų giliai. Garantuoju, kad taip nebus. To pat, aišku, turime daryti daugiau žmonėms, kurie patyrė didžiausią krizės poveikį. Jaunimo garantija yra gera schema. Ten yra 6 milijardai. Aš tikiuosi, kad būsiu ta komisijos narė, kad, kuri prižiūrės, kad kaip ši sistema, kad ši sistema būtų išplėsta. Ačiū. Indrek Tarant. Ačiū, ponia Georgieva. Pirmiausia, noriu pasveikinti Bulgarijos žmonės, kurie skirtingai nuo kitų valstybių nariai paskyrė nepriklausomą asmenį, kuris yra tik tai susijęs su politinė frakcija ir turi puikių žinių apie realų gyvenimą, įskaitant aplinkos problemas. Todėl prieš klausimą aš, e, mano kolegos, rėmėme jūsų paskirimą. Mes esame įstikinę, kad klimato kaita yra problema, ją reikia spręsti kaip galima greičiau ir bent 20 procentų daugiametės finansinės, pro, finansinės programos su klimatu susijusiems reikalams nepakanka. Taigi, kaip jūs panaudosite savo patirtį aplinkos apsaugos srityje, kad būtų prisidedama rimčiau prie kovos su aplinkos krize ir kokie pasiūlymai būtų žalinti ES biudžetą, padaryti jį tvaresnį ir kaip stiprinti aplinkos integravimą į ES biudžetą ir padidinti su klimatu susijusią biudžeto dalį, nes griežta policija ne tik gali būti, turi būti ketinimas, bet turi pasiremti konkrečiais biudžetiniais asignavimais. Labai ačiū, kad iškėlėte e, idėją, kad galima pasiekti daug tikslų su šiuo biudžetu. Ir Čia vienas iš tikslų būtų kova su klimato kaita. Esu įstikinusi profesionaliai, bet taip pat ir iš savo patirties, e, dirbus penkeris metus humanitarnės pagalbos srityje, tai galiu pasakyti, kad klimato kaita yra realus dalykas, jis vyksta ir kova su juo yra turbūt svarbiausia kova, kurią turime kovoti. Komisija yra įspergavusi 20 procentų skirti išteklių Šiemet turime 12,5 procentų. Ir žinoma, mano tikslas yra pasiekti tuo 20 procentų ribą. Ir aš būčiau laiminga, jeigu tą ribą viršytume. Manau, kad taip ir vyks. Pradedami gyvendinti projektai, kurie bus svarbus tik 16 metais, tačiau tuo pat metu jau bendroje žemės ūkio politikoje jau gal kalbojama apie žalinimą, kaip prisidėti prie CO2 emisijų mažinimo. Rengdamasi šiems klausimams, a, perskaičiau tokio dydžio dokumentų krūvą ir buvo puikios informacijos ten. 138 tūkstančiai e, ekologiškų ūkininkų pasinaudoja BŽUP. Tačiau, na, jie, jie, jie gamina maisto produktus, bet taip pat ir didina ekologinį samoningumą. Taigi, žinoma, visą tai mes turime stebėti labai atidžiai, kas vyksta biudžete, viduje ir išorėje, panaudojant vystimosios pagalbos pinigus. Taip pat, kaip mes, ką mes darome savo pastatuose, tai irgi e, kasdieninės kovos klimato kaita dalis. Jonathan Arnott kalbėjote, kad pasibaigė jūs laikas, kai kolega klausė apie parlamento būsinės. Ar suprantame, kad daugeliai mokesčių mokėtojų tiek Anglijoje, tiek Italijoje kiekvieną mėnesį parlamentą vežioti iš Strasbūro į Briuselį, e, kas kainuoja milijonus, rodo, kad e, pinigams ne, nesuteikiama tinkama vertė. Jūs sakėte, kad e, norės, sieksite, kad tie pinigai turėtų didelę vertę. Ar remtumėte vieną parlamento darbo vietą, kad būtų staupyti pinigai? Ar remsite rimtus kriterijus ES biudžetams, kad žinotume, ar jie sėkmingi ar ne? Ar pritarsite, kad reikia sumažinti ES darbuotojų skaičių, kuomet uh, tų darbuotojų yra daugiau negu Britanijos armijoje. Aš pradedu nerimauti dėl Britų armijos dydžio. Dėl pirmojo klausimo. Su visa pagarba. Jūs žinote, kad tas klausimas reikalauja sutarties keitimo. Kai kurie iš kolegų humanitarnės pagalbos bendruomenėje kartais man, apie mane sako, kad aš esu stebuklinga moteris. Aš nesu. Sutarties keitimas yra sutarties keitimas. Jeigu to norėtų sutarties signatarės, tai yra jų reikalas. E, kaip vertiname savo veiklą pagal jos efektyvumą? Tai yra ir biudžetas pagal rezultatus. Tai reiškia, mes periname prie jo, naujojame daugiametėje programoje ir parlamentui labai svarbu ir toliau e, mus prižiūrėti, kai mes tai darome, tai nėra lengva, nes tokiame biudžete reikia numatyti ne kiek pinigų išleisime kokiems tikslams, bet kokie yra rezultatai išleidžiant tuos pinigus. Ir visada susidurėme su didelė problema, problema, kad tai dažnai mus verčia matuoti tai, ką lengva išmatuoti, o ne tai, kas yra svarbiausia. Ir tuomet galime gauti e, netikėtas neigiamas pasiekmes. Todėl visą laiką, viską reikia daryti atsargiai, tačiau pasiteisinimo, aišku, nėra Kaip jūs minėjote, e, reikalaus ir kiti. Ir aš esu rimtai pasiryžusi darbuotis siekdama šio tikslo. Dėkuoju, Esteban Gonzalės Bons. Ačiū, e, ponia paskatoja komisijos narė. Europiečiai vis labiau susirūpinę dėl europinio projekto. Europos piliečiai abejoja europinių klausimų aktualu, aktualumu, tai yra euroskepticizmo esmė. Ir abejoja galimybę kovoti su ekonominė krize ir kitomis aplinkybėmis, kaip kad Rusijos embargo poveikis mūsų žvėjams ir ūkininkams. Biudžetas yra politinis tikslas, tačiau Europos biudžetui panašu, kad nuolatos trūksta ambicijų. Europos lyderiai kasmet mano, kad biudžetas sėkmingas, nors tai nesiekia net vieno procento. Taigi aš norėčiau paklausti, ar jūs sugebėsite įtikinti tarybos narius, kad šiek tiek padidintas biudžetas duos kur kas didesnį pozityvų poveikį Europos Sąjungai. Kitaip žodžiais, kitai žodžiais tariant, ar jūs manot, pritarėte nuomoniai, kad su mažesniais ištekliais neįmanoma sukurti daugiau Europos? Thank you very much. Ačiū apmaudu, kad e, pasibaigus dėryboms dėl tagmetės finansinės programos sprendimas buvo toks, kad e, programa mažesnė nei siūlė komisija, bet tokią turime daugiametę finansinę programą, kokią to turime. Ir manau, kad e, dabar už vis svarbiausia yra įgyvendinti tai, dėl ko susitarėme ir parodyti, kad tai, ką darome, yra vertinga. Ir norėčiau perėti dabar prie kito svarbaus jūsų paliesto klausimo. Visi kurie, kurie myli Europą, turi susirūpinti, nes daug žmonių praranda pasitikėjimą Europą. Ir tai matyti yra ne, ne, ne dėl priežas, ne šiaip savo. Aišku, galime kalbėti apie priežastis ir ką čia reiktų kaltinti, kas turi prisimti už tai atsakomybę, bet aš norėčiau gal pakalbėti tik tai apie komisijos atsakomybę už tai. Mes privalome būti kur kas labiau matomi ir pasakoti apie tai, ką mes darome. Aš lankiausi kalbėjausi su vienu parlamentaru, Europos parlamentaru neseniai ir um, pasakiau, ar žinai, kad tas miestas, kuriame aš gimiau dabar, jame yra metro dėl Europos Sąjungos. Ir žmonės gali lengviau keliauti į darbą, daugiau verslo yra ir daugiau klėstėjimo. Taip yra dėl Europos Sąjungos lėšų, bet mes tų istorijų pasakojame nepakankamai. O kodėl? Dabar ten dabartinės pareigas eidama. Žmonės, su kuriais dirbu, norėjo, kad aš vėl likčiau dėl to, kad aš rodau, ką žmonės, kas yra daroma Europai. Bet būtent tai yra labai svarbu, nes turi žmonės žinoti apie tai, ką mes darome, nes jeigu ne, tai kodėl jie, jie norės mus remti. Ir aš būtent čia ketinu ir toliau dirbti šioje srityje. Derek Pon. Daug dėmesio skiriame ES lėšų panaudojimui, tam, kad jos būtų tinkamai panaudotos, be klaidų, be sukčiavimo. Ir kaip jūs sakėte, savo, teigite savo atsakymuose raštu, daugiau dėmesio skirsite geresniam lėšų panaudojimui. Ir aš manau, kad būtent mes turime tam ir skirti daugiausia dėmesio, kur lėšos e, leidžia pasiekti geriausių rezultatų ekonomikoje, darbo vietų kūrimo prasme. Tai svarbu, kalbant apie tradicinės ES lėšas ir 300 milijardų investicijų, kurias siūlo komisijos pirmininkas. Taigi mano pirmasis klausimas Kaip jūs, kaip e, komisijos narė, ketinate pasirūpinti, kad būtų kontroliuojamos ES lėšos ir prižiūrima, kiek veiksmingai jos yra panaudojamos siekiant ES tikslų, kuriant darbo vietas ir skatinant augimą. Ir dar vienas e, neapmokėtos sąskaitos. Aš manau, kad problemų yra dėl mokėjimų ir problemos, ta, problemos sprendimas stabdo taryba. Ten nėra politinio sprendimo. Kalba čia nesvarbiausia apie finansus, bet apie politinį norą ir sprendimą. Ar jūs įtikinsite tarybą imtis kitokios pozicijos dėl mokėjimų tam, kad būtų išspręsta problema? Thank you. It is, uh, it is true that uh, this balance between uh... Tiesa, kad uh, pusiausvyrą tarp geresnio lėšų panaudojimo ir rezultatų bei kontrolės sistemos leidžia siekti geresnių rezultatų ir visuomet čia yra šiokios tokios įtampos. Kontrolė yra būtina, nes priešingą atveju, kodėl iš vis mokesčių mokėtojai turėtų mumis pasitikėti. Bet kontrolė geriausiai įmanoma per pažangės sistemas, kai yra paskatų rasti klaidas, jas taisyti, kai žmonės gerai apmokyti žino, ką daro. Ir mes e, kur kas daugiau dėmesio turime skiri, skirti re, remimo aplinkai, palaikymo aplinkai ir taip pat reikalinga tinkama kontrolės sistema, veikianti kontrolės sistema, nes e, kas kart, kai kažkas netinkamo atsitinka su mūsų biudžete, tai mus stumia dešimt metų atgal, kalbant apie pasitikėjimo atsikovojimą. Ir tai nėra primtina. Nulinė tolerancija sukčiavimui, čia nėra vien tik tai sukčius, e, su, šūkis, bet ir būtinybė, jeigu skaičius būtų dar mažesnis už nulį, aš jį panaudočiau, nes tai yra absoliuti būtinybė. O man kontrolės kaštų mažinimas. Čia geriausia būtų uh, kiekvienam mūsų siekti kultūro, e, rezultatų ir atskaitomybės kultūros, o ne būtent paskirti kontrolierius ir, ir projektų rengėjus. Ne, visi turime dalintis tuo bendru tikslu. Ir įmanoma tą padaryti. Dėl tarybos. Aš manau, kad e, esmė yra rezultatuose. Aš noriu, kad tarybai, taryba suprastų, kad aš, taip, aš tai, ką sakau, tą ir turiu omenyje ir kad būtent taip aš su jais dirbsiu. Gal atsakydama į tą klausimą užbaigsiu mintį. O. Tikėtina. Kolmelė. Pone komisijos narė, daug kalbėjome apie išlaidas, norėčiau jūsų paklausti ir apie pajamas. Šiuo metu turime sistemą, kuri iš pradžių buvo grindžiama pagarsėjusiomis nuosavomis ES biudžeto įplokomis ir valstybių narių įmokomis dėl akivaizdžių priežasčių nuo savo išteklių dalis mažėja, todėl reikės didinti valstybių narių įmokas. Yra tiesioginiai mokėtojai ir netiesioginiai mokėtojai į ES biudžetą. Tiesioginiai mokėtojai e, kurie įmoka didesnės įmokas dalį gauna atgal į savo biudžetą, Tuo tarpu netiesioginės mokėtojos nieko negauna, negalėtumėte mm, pasiūlyti pakeisti sistemos tam, kad būtų, mm, nereikėtų gražinti tų pervešinių įmokų ir būtų galima staupyti daug administracinių išlaidų. Ačiū, būtų puiku. Viskas, kas supaprastintų biudžetą, labai pageidautina, nes viskas tampa sudėtinga dėl įplaukų ir dėl išlaidų valdymo. Dėl įplaukų Aš norėčiau grįžti prie to, ką sakiau apie nuosavus išteklius. Aš dabar matau, kaip didiname įplaukas Europoje. Ir tą įmanoma padaryti, kaip jūs ir sakėte. Ir žengiant toliau, turime aiškiau apibriežti Europos biudžeto vertę, kurią jaučia mūsų piliečiai, įskaitant ir tuos, kurie yra tiesioginiai mokėtojai, šalis tiesioginės mokėtojos. Matyt, ne visi žino, kiek jie gauna naudos iš ES biudžeto. Dėl to, kad mes nemokame gerai įvertinti ir, ir pamatuoti, kiek sugrįžta į tas bendrovės iš šalių mokėtojų, kai gyvendinamas projektas sangodos politikos rytyje. turime surasti būdų ir nutiesti daugiau tiltų tarp įvairių šalių kategorijų, o ne dar labiau jas skaldyti. Paprasčiausias tiltas būtų tas, kad tiesiog iš vis e, išimtumėme tą klausimą. Tai, tai yra keturių dienų darbas europiečiams e, surinkti ES biudžetą. Tokiu būdu gal geriausia būtų suformuoti biudžetą, jį gyvendinti ir tokiu būdu sumažėtų tas spaudimas. Bet aš esu pragmatikė ir aš dirbsiu toje aplinkoje, kokia yra, ir nuosavų išteklių darbo grupėje ir sieksime surasti alternatyvą. Mikael Törer. Taureris. Ačiū, ponė pirmininkė. Frau komisarin. Pirmo komisijos narė. Mūsų biudžeto padėtis yra tokia, kad viena vertus 80 procentų ES biudžeto priklauso bendrai administraciniai atsakomybei, tai yra administruojami taip pat ir valstybių narių. Daug vyksta diskusijų apie šio administravimo valdymo kokybę ir e, politinius įsipareigojimus, ar ketinate imtis priemonių tam, kad e, valstybės narės pateikdamas savo biudžeto lėšų panaudojimo deklaracijas prisimtų didesnę atsakomybės dalį. Taip pat e, <clears throat> mes kaip ir anksčiau vadovavomės klasikinė biudžeto vykdymo tvarka, o parlamente kalbama labai daug apie į rezultatus orientuotą biudžeto lėšų panaudojimą, kokių veiksmų ketinate imtis, kad būtų pasistumėta daugiau į priekį šioje srityje ir kaip ketinate reformuoti patikinimo deklaracijų. Ačiū. Aš pasisakau už nacionalinės deklaracijas. Tik keturios dėja valstybės narės nusprendė taikyti jas. Tai ne, nėra tos valstybės narės, kur yra daugiausia problemų dėl įgyvendinimo, dėl ES finansuojamų projektų ir programų gyvenimo. Ką daryti? Komisija parengė pasiūlymą, o dabar pagrindinis klausimas, kaip įtikinti valstybės narės, kad idėja gera. Ir taip pat, kaip įveikti tam tikrus teisinius sunkumus kai kurioms valstybėms narėms tą padaryti nes federalinės valstybės yra viena kategorija ir kaip daryti, ką daryti su jomis ir panašiai. Bet tai yra produktyvus būdas e, užtikrinti didesnį nuosavybės jausmą, įtraukti nacionalinius parlamentus į priežiūros procedūrą, kalbant apie ES lėšas. Tai yra tinkamas kelias. Uh, Aš iš ties nesu įsitikinusi, kad mes rodome patį geriausią būdą, kaip dirbti su valstybėmis narėmis. Nes vis dar matome, kad komisija ir valstybės narės daugeliu atveju nedirba kaip viena komanda siekianti vieno tikslo komisijos personalas yra vertinamas kaip tarsi cerberis. Ir aš norėčiau grįžti prie ankstesnės minties. Viskas priklauso nuo mąstysenos. Jeigu dirbdamas daugiausiai dėmesio skirsi rezultatams ir jų, jų ir pasieksi. Dėl rezultatų aš pasisakau už tai, bet reikia žiūrėti, ką pirmiausia galime lengviausia padaryti ir siekti pažangos. Liada. Mes žinome, kokį darbą jūs atlikote tarptautinio bendradarbiavimo komitantės pagalbos ir reagavimo į krizės, srity, krizės srityje. Iš tiesų, panašu, kad mes nuo įsipareigojimų judame link tvarumo politikos ir karinių siekių Tas buvo ir Irake, ir Libijoje, ir tas dabar vyksta ir Malyje, Sirijoje, ir Palestinoje. Mums reikia didinti pagalbą iš ES tiems žmonėms. Ir ta pagalba yra mažesnė nei buvo 13 metais. Daug valstybių narių susiduria su demografiniais iššūkiais. Frontexo parama, kalbant apie Lampedūzos katastrofą. Mes didame Frontexą kaip pagalbą humanitar, kai humanitarinė pagalba, tarptinio bendradarbiavimo finansavimas yra labai mažas. Ir aš tikrai aš nenorėčiau, kad tokiame pasaulyje gyventų mano vaikai. Taigi, kokių konkrečių pas, pasiūlymų jūs turite tam, kad ES įsipareigotų realiai įsitraukti į taikos siekimo procesą? Iš ties, tai yra tas klausimas, į kurį per dvi minutės labai sunku atsakyti, bet aš pasistengsiu, nes man labai labai rūpi ši tema. Pirmiausia, dėl Frontex agentūros ir vystamojo bendradarbiavimo pagalbos. Aš, kaip jai patvirtinta bus mano kandidatūra, aš su kolegomis sieksiu, kad imigracijos iššūkiai nebūtų svarstomi tik tai, vertinant tą gal, galutinį kelionės tikslą. Čia yra trigubas požiūris. Pirmiausia, dėmesį turime skirti tom šalims, iš, kur, iš kurių bėga žmonės, kodėl jie taip rizikuoja, kodėl sėda į nepatikimus laivus ir plaukia į Europą, nes sąlygos ten yra siaubingos. Investicijos į tai, kas saugumą ir plėtrą yra būtinos, kad galėtumėme su šaknimis išrauti tą problemą. Kitas e, klausimas prie, priekeiviai žmonėmis e, vyksta tartautinis bendradarbiavimas šioje srityje, aktyvus bendradarbiavimas. Ir tik tuomet ateina trečia problemos dalis, kaip spręsti tą problemą, kai jie čia atvyksta, ką su jais daryti. Ir aš tikrai tikiu, kad e, ta problema liks mūsų širdyse ir mes daugiau nuveiksime jų labui. Aš manau, kad konfliktų prevencija, konfliktų sprendimas turėtų būti uh, faktiškai politinė obsesija, kalbant apie politinės lėšas. Nes tas pasaulis, kuriame aš gyvenu kaip humanitarnės pagalbos komisarė, yra labai pavojingas pasaulis. Matome daug neužtikrintumo, pažeidžiamumo dėl kelių veiksnių, dėl ekstremizmo ir dėl klimato kaitos. Ir tai, kas vyksta tame pažeidžiamame pasaulyje, nėra vien tik tai nekaltų žmonių tragedijos, tai palieka kančios pėtsaką dar didesnį nei, nei po antrojo pasaulinio karo. Pirmą kartą šio laikinėje istorijoje ta, tokius dalykus matome. Ir tas pėtsakas, tas kančios pėtsakas, kuria labai rimtas ir tiesioginės grėsmės mums. Ačiū. Jonathan Arnott. Pone komisijos narė, jūs Kalbėjote apie savo miestą Bulgarijoje, kur buvo metro linija pastatytas ES lėšomis ir patikėte tai kaip pavyzdį, kodėl visuomenė turėtų būti labiau proeuropietiška. europietiška Viena priežasčių, kodėl žmonės nepasitikė Europą, yra ta, būtent ta, nes jie supranta, kad yra jų pinigai, mokesčių mokėtų pinigai, kurie siunčiami Briuselį, o pata Briuselis prisima už tai visą garbę. Mano vertinimu, vienas kurpalius visiems, ta, tas mentalitetas, kai visas, visos galios nusėda Briuselį, atimama atsakomybė iš nacionalinių vyriausybių ir už tai turi dėkoti piliečiai, yra problemos dalis. Štaigi koks klausimas būtų jums kokia, nors nurodykite vieną išlaidų konkrečią sritį, vieną pavyzdį, kur kontrolę būtų galima iš Briuselio sugražinti nacionalinėms vyriausybėms ir kad viską būtų galima padaryti vietoje, vietos žmonių labui. Ačiū. Metro Bulgarijoje yra tokia stotelė ten. Europa. Ne Europos komisija, o Europa. Nes žmonės žino, kad, na, jie yra Europos piliečiai, Ir štai dabar yra ta metro linija, o jūsų klausimas dėl to, kur reiktų, kur turėtų būti sukaupti įgaliojimai ir valdžia. Aš manau, kad e, valdžia turi būti ten, kur jie geriausiai galima disponuoti. Ir yra sričių, kur Net ir nacionalinėms vyriausybėms neįmanoma to padaryti. Vietos gaisrininkai tą padaro, tarkim, kai, kai kyla gaisras, jie geriausiai tą darbą atlieka. Bet yra sričių, kur kolektyvinės pastangos kur kas stipresnės, pavyzdžiui, moksliniai tyrimai. Žinoma, mūsų universitetų tinklai, mokslininkų tinklai. Tada mes galime kur kas geriau bendradarb... konkuruoti milžinų pasaulyje - Kinija, Indija, JAV ir net jungtinė karalystė pati savaime, kažin, ar jaustus jau taip patogiai ir saugiai toje konkurencijoje, o kartu mes esam kur kas stipresni. Ir pirmasis vicepirmininkas e, atsakingas už geresnį reguliavimą. Ir čia dabar kalbėti apie tai, ką mes darėme ir, ir, ir nebuvo prasminga padaryti. Gal mes grįšime prie tų diskusijų, dabar tą darome, yra refit programa, kurios tikslas yra atsisakyti tų dalykų, kurie arba pasenę, arba nebūtinai naudingi, arba kur pagal subsidiarumo principą tie dalykai geriau daromi nacionaliniu lygmeniu. Aš taip pat esu komisarė atsakinga už civilinę saugą ir buvo kalbama apie civilinės saugos pajėgumų kūrimą ES. Aš pasakiau ne. Mūsų civilinės saugos pajėgumai yra civilinės saugos pajėgumų tinklas val, tarp įvairių valstybių narių. Mūsų tikslas sujungti tą tinklą ir geriau jį dislokuoti ir e, panaudoti. Sigfrid Wilson. Ačiū pirmininkė. Pone paskirtojo komisijos narė, dėkoju, ką pasakėte dėl neapmokėtų sąskaitų ir ta strategija, kurią pristatėte, man atrodo, yra labai racionali. O mano klausimas yra susijęs su štai kuo. Išrinktasis komisijos pirmininkas Junkeris teigia, kad jūs parengsite planą dėl mokėjimų privatizavimo per pirmasis darbo dienas. Gal galėtumėte pateikti pavyzdžių, detalių, kokius kriterijus taikysite, kur bus prioritetinės rytys, kur komisija galbūt skirs daugiausia prioriteto. Ir kitas klausimas susijęs su daugiametės nacinės programos peržiūra ir reglamentu, kur teigiama, kad nacionalinės, nacionalinės signavimai sanglaus politikai irgi turi būti peržiūrimi 16 metais ir tai gali sąlygoti tam tikrų strikdžių e, lėšų panaudojime. Taigi, kaip jūs tai vertinate? Juolab, kad struktūrinės lėšos turėtų sąlygoti darbo vietų kūrimą ir augimą tose valstybėse. Atsakydama į pirmą jūsų klausimą, turiu pasakyti, kad jau pabrėžiau, jog mes dabar visos išlaidas e, skirstantis generaliniai direktoratai ieškome priemonių, kaip būtų galima geriau planuoti ir gyvendinti mokėjimus. Tas generalinis direktoratas, už kurį aš atsakinga, ECO, mes pirmieji išvelgėme tą problemą, nes mūsų atveju krizė, krizių auga, E, krizė siautėja, nesumoki, žmonės miršta. Taigi reikia labai griežtai spręsti e, problemas ir valdyti tinkamiau, tinkamiau tas, tuos asignavimus. Ir mes gyvybę, gyvybės gelbėjimą iškėlėme kaip pagrindinį prioritetą ir mes įvertinime kiekvieną veiklos etapą, žiūrėjome, kur galime atidėti, o kur negalime nieko atidėti, nes e, žus žmonės. Toliau partnerį suskirstėme į dvi kategorijas. Tie, kurie galėtų prisitaikyti prie lėtesnio mokėjimo ir tų, kurie tikrai ne. Ir jungtinių tautų agentūrų atveju mes sumažiname avansinius mokėjimus nuo 80 iki 40 procentų, nes jie gali išgyventi, pas juos finansavimas didžiulis, o smulkioms nevyriausybinėms organizacijoms. 80 procentų išsaugojame, išlaikėme tam, kad jiems nereiktų skolintis ir kad atsitiktų taip, kaip aš sakiau, kad mokesčių mokėtojim dar reikėtų ir delspinigius procentus sumokėti. Ir dar vienas dalykas, ką padarėme. Mes pažiūrėjome, kaip projektai yra gyvendinami mūsų partnerių kontekste, nes dirbame su JAV labai daug, su valstybėmis narėmis ir pažiūrėjome, kur būtų galima dirbti kartu ir siekti geresnio rezultato. Ir pavyzdžiui, pietų sudane JAV paėmė šiek tiek daugiau, tada buvo problemų dėl mokėjimų, dabar mes darome jau daugiau nei jie ir štai tą metodą galima pritaikyti plačiau. Vladimir Manka. Vladimir Manka dabar. Man Gergieva jaunimo nedarbas padidėjo nuo 16 iki 24 procentų nuo 2007 iki 2013 metų. Taip pat turime nepamiršti, kad jaunimo darbas Graikijoje ir Ispanijoje siekia 50 procentų. Ponas Junkeris teigė, <clears throat> kad uh, E, praktiškai rizikuoja atsirasti 29 valstybė narė, kurią, kurios plėčius sudarytų atskirti arba darbo neturintys asmenys. Taigi, kokiu veiksmu imsės, kad įgyvendintumėte jaunimo garantijų sistemą 2015 metais atinkamoms iniciatyvoms finansuoti baigsis lėšos, ką ketinate daryti, kad būtų padidintas es biudžeto finansavimas nuo 2016 metų jaunimo žimtumo iniciatyvoms. Be to socialistai ir demokratai ir kai kurios tarptautinės organizacijos paprašė skirti per visą laikotarpį nuo 14 iki 20 metų 21 milijardą eurų šioms reikmėms. Kaip vertinate tokius skaičius? Ačiū. jaunimo užimtumo iniciatyva jau dabar duoda apčiopiamų rezultatų. galima įvertinti kai kurios projektus, kurie vykdomi bendrai su valstybėmis narėmis. Nežinau tikslių skaičių, kaip jie gyvendinami, kokie rezultatai yra Graikijoje, tačiau Ispanijoje ir Prancūzijoje mes kalbu, kal, kartu kalbam apie 750 tūkstančių jaunų žmonių, kuriems atsiranda geresnių įsidarbinimo galimybių dėl vykdomų priemonių ir programų. Taigi, mm, manau, kad rezultatus jau matome ir jeigu ir toliau bus neblogi, aš pasisakysiu už tai, kad šios priemonės būtų toliau tęsiamos, atliekant vidurio laikotarpio peržiūrą. Mes visuomet esame e, asignavimų įsipareigojimams dalyje numatę tam tikrą atsargą, kurią būtų galima panaudoti jaunimo įdarbinimui skatinti. Aš visuomet pasakau už galimybės jaunimui sudaryti geresnės sąlygas dirbti, nes kuomet matome jaunimą susikraunantį daiktus ir išvykstantį į kitas šalis ir paverčiantį jas produktyvesnėmis ir konkuringesnėmis, tai labai liūdina ir turime, turime dėti visas manomas pastangas, kad taip neatsitiktų. Dėl finansavimo padinimo iki 21 milijardo eurų turėsiu e, susipažinti su galimybėmis tokią sumą skirti ir numatyti ir galėsiu Jums apie tai vėliau pranešti, nes šiuo metu išrinktasis komisijos pirmininkas reikalauja iš mūsų kartu nustatyti bendrus prioritetus, o ne atskirai. Taigi atsakymą į šį klausimą galėsiu pateikti tik pasikonsultavusiu su kolegomis. Ponas Olbricht. Ačiū. <clears throat> Pirmiausiai, labai džiugu Jūs vėl matyti čia po penkerių metų. Jūs buvote viena iš komisijos narių, kuris sulaukėte labai gero prieimimo parlamente ir mūsų bendrabiavimo patirtis yra teigiama ir tikiuosi, kad busimieji penkeri metai mūsų bendrabiavimo vyks taip pasklandžiai kaip ir pastarėjai ir prisidės prie geresnio komisijos ir parlamento tarpusio bendarbiavimo. Aš noriu politinio pavadžio klausimą užduoti. Į savo atsakymuose, kuriuos patekėte raštu, kalbėjote apie daugiametės finansinės programos peržiūrą. Parlamente vyksta tinkama diskusija apie tai, ką reiškia peržiūros metu 2016 metų pabaigoje vėliausiai numatyti tam tikrus pakeitimus daugiametėje finansinėje programoje. Manau, kad šis klausimas mums patiems bus labai sudėtingas svarstyti, nes mūsų pozicijos skiriasi. Todėl šio klausimo pobūdis jums yra šiek tiek provokacinis, tačiau prieš pradėdama eiti šias pareigas. Kaip manote, kada turėtumėte, turėtume tas diskusijas pradėti? Atsakymas Jeigu viskas vyks taip, kaip numatyta, komisija ketina šio darbo imtis nuo lapkačio pirmos dienos ir nei diena vėliau. Ir ne, net jeigu ta diena būtų šeštadienis, vis tiek negalime švaistyti laiko. Turime pradėti jau darbus. Galvoti apie tai, kaip vykdyti daugiametės finansinės programos peržiūrą. Jūs puikiai žinote, kad niekas šią temą labai nesižavi, kai kurie mano, kad politiškai tai galbūt netgi neįmanoma padaryti <clears throat> ir būtų įmanoma tik tuo atveju, jeigu dėsime labai daug pastangų, siekdami įtikinti, kad tai yra įmanoma. Ypač turint omenyje tas valstybės, kurios yra labai susirūpinusios dėl bet kokių veiksmų šioje srityje ir vyraujanti nuomonė yra ta, kad visomis priemonėmis bandoma pateisinti didesnės išlaidas ir nebūtinai tas, tos išlaidos turi būti vykdomos išmintingai. Ir vienintelis mūsų kontrargumentas, kurį galime pateikti, tai yra pasiekiami rezultatai. Todėl aš ir sakau, kad komisija kaip vienas darinys turi parodyti ir įrodyti savo patikimumą ir sugebėjimo pateikti pasiūlymus, kuriuos įgyvendinant būtų geriausiai apginami Europos žmonių interesai. O nekiltų įtarimų dėl kažkokiu nors užpolisinių susitarimų. Žinote, kad tai nebus lengva pasiekti, tačiau jeigu galvojame apie Europos konkurencingumą, mes turime tam skirti ir papildomų finansinių injekcijų. Jeigu jau kalbame apie tuos 300 milijardų eurų ir sugebėsime tuos pinigus rasti, tai vėliau tikrai mūsų išeitinė, išeitinė pozicija pagerės. Panas Pirinskis, ponė Georgijeva. Pirmiausiai norėčiau Jūs pasveikinti su parodytų pasitikėjimų patikinti Jums ES biudžetą ir žmogiškųjų išteklių atsakomybės sritį. Linkiu Jums sėkmingų klausimų rezultatų. Veikiausiai visi žinome, kad vienas iš didžiausių iššūkių, su kuriuo susiduria Europos Sąjunga, tai yra turtinė neligybė, kuri didėja. Kokiu dėsite pastangų, kad sanglaudos politikai gyvendinant šis klausimas būtų sprendžiamas ir kad dauguma valstybės suprastų, kad tai yra naudinga visiems. Ar ugdysite uh, <clears throat> atitinkamus įgūdžius tose šalise, kurios šiuo metu dar labiausiai to nesuvokia ir bendrabiausite su Europos e, finansininkų rūmais, e, tam, kad tie galėtų suprasti, kad, tie galėtų suprasti, kad tai nėra vien tik tai e, su finansiniais dalykais susiję aspektai. Ačiū, pane Pirinski. Ačiū už mm, galimybę kalbėti savo gimtają kalbą, tai suteikia galimybę ir vertėjams padirbėti iš bulgarų kalbos verčiant. Aš labai teigiamai vertinu sanglaudos politiką ir mano lūkesčiai su jais susiję yra labai teigiami. kalbant apie tai, kad reikėtų suteikti galimybę toms šalims, kurios šiuo metu atsilieka pasitemti, tai mes daug pastangų dėjome iškodami atsakymą iš šį klausimą. Didelė dalis sanglaudos fondo lėšų yra skiriama 25 procentams skurdžiausių ES regionų. Komet kalbame apie atotrukio turtinės neligybės e, sumažinimą. Turite minėję, kad jį padidėjo krizės metu. Mes e, turime galvoti ne tik apie sąnglaudos, tačiau taip pat ir apie konkurencingumo politiką. Tai yra Erasmus Plus programą, galiu paminėti, tai yra priemonė, kurią pasitelkus būtų galima jauniems verslininkams, ūkininkams suteikti daugiau galimybių, nes tik jaunimas, mums reikia jaunimo pastangų, kad e, atgyvintume, pakeltume Europos ekonomiką. Todėl busimosios sudėties komisija turės galvoti daugiau apie galimybės, kaip susėti tarpusavyje konkurencingumo didinimo ir turtinio atotrukio mažinimo e, sritis. Aš manau, kad e, mano ką tik minėti pasiūlymai tikrai turėtų būti patrauklus. Mary Hannibal. Ačiū komisijos narė. Kaip minėjote, mūsų vykdomos programos ir politikos turi būti naudingos visiems piliečiams ir padėti tiems, kurie negalėjo aktyviai dalyvauti ekonominėje veiklė, veikloje, ką reikėtų padaryti visais lygiais, pradedant nuo komisijos, baigiant nacionalinę regioninę administraciją, kad būtų galima geriau naudoti ES lėšas tam, kad žmonės galėtų gauti iš to maksimalę naudą, moteris būtų labiau įtraukiamas, kad kiekvienas euras išleidžiamas programos finansuoti atneštų apčiopiamos naudos. Reglamentai, reglamentų priež, peržiūra, reglamentų dėl S darbuotojų, <clears throat> čia manau yra labai svarbi ir kaip jūs numatote tinkamiau įgyveninti šio reglamento nuostatas tam, kad e, e, numatyti tikslai atitiktų mūsų lūkesčius, ypač turint omenyje, kad darbuotojų skaičius šiuo metu yra mažinamas. Kaip užtikrinsite, turint omenyje, kad finansavimas e, personalų samdyti yra mažinamas, kad būtų samdomas pats tinkamiausias personalas siekiant geriausių rezultatų ir kad lyčių lygybės aspektas būtų užtikrinamas. Ačiū. Naujas darbo tvarkos taisyklės. Jose pateikiamas gairės ir pasiūlymai, kuriuos įgyvendinant mūsų turimus darbuotojus galėtume panaudoti įvairia pusiškiau. Artimiausiu metu susidursime dėl istorinių priežasčių su rimtomis problemomis keičiant, rotuojant darbuotojus, nes e, senosios valstybės narės deleguodavo daugiausiai darbuotojų, kurie e, šiuo metu arba artimiausiu laiku išeis į pensiją. Taigi turėsime dabar daugiau dėmesio skirti naujų darbuotojų samdymui. Tai yra būtina prielaida siekiant glaudesnio bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis, jeigu vadovausimės tokiomis nuostatomis ir patys elgsimės e, atitinkamai savo institucijose, tiesiog spindės ir mūsų veikloje bendradarbiavant su valstybėmis narėmis, mes turime įvertinti, kaip įvairios programos ir gyvenim projektai galėtų prie to prisidėti. Pavyzdžiui, vienas iš būdų galėtų būti uh, tikslingas uh, požiūris, tikslinga orientacija į tas grupės, kurios šiuo metu yra labiausiai nuskriaustos. <clears throat> Tačiau galėtume pasirinkti ir priešingą požiūrį, įtraukiamai uh, Tačiau kalba turėtų eiti ne vien apie moteris. Nes e, e, mes turime ieškoti talentų įvairiose srityse. Turime pasitelkti sukauptą patirtį, nustatytus kriterijus, renkti įvairius seminarus, taigi tęsime pradėtus darbus, baigiame dabar klausimus susijusius su biudžeto komiteto veikla, dabar perdusiu pirmininkam biudžeto kontrolės komiteto pirmininkai, ačiū kolega. Pirmasis e, Europos liaudės partijos frakcijos vardu užduos klausimą Pietriša Sarvama. Mūsų vaidmuo biudžeto kontrolės komitete yra užtikrinti geriausią mokesčių mokėtojų pinigų apsaugą turime turėti galimybę visų valstybių piliečiams pasakyti, kad lėšos yra naudojamos tinkamai nuo 2009 metų, tačiau padidėjo klaidų skaičius ES biudžeto lėšas panaudojant ir e, e, žinome, kad kai kuriuose valstybėse narėse ta informacija apie netinkamą lėšų panaudojimą buvo žinoma iš anksto ir e, tos lėšos dar nėra sugražinamos. Taigi mes turime e, kažkokią sistemą rasti, kaip pastatyti tas valstybės e, prie gėdos stulpo, tačiau turime rasti būdą, kaip tinkamai panaudoti mokesčių mokėtojų lėšas. Noriu paklausti, ar esate pasirengusi rasti tas probleminės vietas ir imti šio klausimo tam, kad mes šią lygą išgydytume. Ačiū už klausimą. Manau, kad mūsų atskaitomybė mokesčių mokėtojams yra labai e, svarbi, taip pat ir sugebėjimas e, aiškiai ir įtikinamai pateikti informaciją. Klaidų skaičius e, yra šiuo metu galbūt tendencija mažėjanti ir bent jau to tikimės, pažiūrėsime, kaip viskas atrodys. Bendros, bendro programos, kurios įgyvendinamos bendrai administruojant su valstybėmis narėmis, klaidų skaičius e, buvo maždaug 2 procentai ilgą laiką, komisijos administruojamų programų klaidų skaičius buvo mažesnis nei 2 procentai, aš to didžiuojuosi, daugiausiai dėmesio turime skirti dabar toms šalims, kuriuose klaidų pasitaiko daugiausiai, nebūtinai didelis klaidų skaičius e, panaudojant ES lėšas parodo, kad e, valstybės netinkamai tvarkosi. Kartais būna taip, kad e, valstybės teikia nuoširdesnę atviresnę informaciją apie klaidų mastą. Aš sutinku, kad būtina atskleisti informaciją, įvardinti tuos, kurie daugiausiai klaidų padaro, tačiau neturėtume išstatyti prie gėdos stulpo, kaip ir jūs siūlote, nes e, tai galėtų sukelti e, priešingą reakciją valstybės narės, jų institucijos, galbūt netgi žemės, žemiausių lygmenių būtų linkusios pradėti slėpti atitinkamą informaciją, jos neatskleisti. O mums labai svarbu pamatyti, kur yra didžiausios bėdos ir sudaryti atitinkamas sąlygas, kad valstybių narių lygių problema būtų suprantama daug geriau. Ačiū, Klermūdė dabar. Dėkojame už atsakymus apie mokėjimų krizę ir jūs ryštą laikytis komisijos pasiūlymo. Tačiau pastarieji metai e, tarp parlamento ir komisijos iš vienos pusės yra aklavietė ir tai kitoje pusėje yra taryba. Nuo 11 metų susitarimai pasakti netrodo sulansuoti susitarimai, kurie atspindėtų abiejų biudžetinių institucijų e, interesus. Dažniausiai tai yra, jeigu nori, tai tegul būna taip. Arba nieko nebus. Na, o dažnai po to komisija priversta prašyti daugiau pinigų per teisamosios biudžetus ir tuomet didėja nepasitikėjimas tarp komisijos parlamento ir tarybos. Tarybos pozicija dažnai neaiški dėl netvykimo, dėl valstybių vadovų pozicijos ir tų, kurie dalyvauja taikomosiuose susitikimuose. Mums reikia struktūrinių pakeitimų, kad nevyktų kasmet tokia kova. Ką konkrečiai jūs ketinate, ketinate pasiūlyti, kad e, veiksmingesnė būtų biudžeto procedūra negu ta ilga ir sudėtinga, kuri taikoma dabar. Tai yra klausimas, prie kurio aš tikiuosi grįžti, kai patirsiu keletą darybų pati. Aš tikiu, kad turėsiu tam tikrų minčių ir kolektyviai kartu mes galbūt sukursime racionalesnį biudžeto formavimo procesą. Šiuo metu e, man tai rūpi, tiesą sakant, pradėti darbą. Iki 17 lapkričio mes turime baigti dėrybas ir e, turime pradėti dėrybas ir pasiekti susitarimą. O į darybas einame su įvairiais pasiūlymais, įvairiais skaičiais. Tie skaičiai yra svarbus, tačiau galiausiai svarbiausias bus skaičius, su kuriuo išeisime iš sustikimo, iš, iš darybų. Tačiau turime išspręsti tą netidėliotiną problemą. Sutinku, kad turime rasti būdų, kaip kurti sąlygas e, racionalesniam biudžeto formavimui. Man Mano įspūdis iš mažo generalinio direktorato, kuris mažai, mažą biudžetą turėjo, tai aišku, kad atrodo, kad biudžeto formavimas yra sudėtingas darbas ir nebūtinai taip būtume elgesi, jeigu būtume laikėsi geriausių biudžeto formavimo procesų. Kodėl taip yra? Žinome, kokia yra istorija, kaip iš tos situacijos išeiti. Tai mums reikia, kad visi sutartų - taryba, taryba ir komisija. Komisija yra lengviausia šalis, nes mes daugiausia motivacijos turimo, turime ieškoti geriausio proceso. Ir jeigu turėsime bendrą tikslą ir paraginsime visus galvoti, rendame remiantis sveiku protu. Na, man baigės laikas pabaigai pasakysiu, kad aš niekada nenusileidžiu, nepasiduodu. Tai, toliau ECR atstovas Vistisen. Pone Pirinkė, mūsų frakcija mano, kad visi pinigai yra mokesčių mokėtojų pinigai, todėl mums svarbu, kad jūs kaip komisijos narė būsite tikras kirvis komisijoje Tose srityse ypač, kur audito rūmai kasmet rodo, kad yra išlaidaujama, o vertės mažai. Mums didelis skirtumas yra, pavyzdžiui, ar bus pinigų tarp valstybinėms infrastruktūros projektams, ar ne, tokioms rytims, kurios, kur pinigai išvaistomi. Todėl norėčiau paklausti, kaip jūs darytumėte, jeigu reikėtų sumažinti biudžetą? Ar visur, ar ten, kur pinigai nepanaudojami gerai? Aš galbūt neišgirdau dalies klausimo. Jeigu man klausimas yra, kaip aš siūlyčiau sumažinti biudžetą, tai mano atsakymas būtų, kad e, biudžetas yra intensyvių darybų produktas ir uh, Mano darbas yra užtikrinti jo įgyvendinimą kaip galima geriau. Žinoma, įgyvendinant tą biudžetą visą laiką turime turėti galvoje ir stebėti e, prioritetus, jeigu nepasiekiami rezultatai. Ir tuomet turėti galimybių perskirtyti tinkamai lėšas. Tai nelengva padaryti dėl to, kas yra susijęs su ankstesniu klausimu, dėl biudžeto proceso sudėtingumo, kuomet įsipareigojimai nustatomi detaliai, remiantis vairiais parametrais, numatant e, lankstumo priemonės. Tai yra taisyklė gera, e, tačiau tai darosi dėl to viskas sudėtingiau. Galiu prižadėti, kad artimai dirbsiu su auditorumo įdėdėm klausimais. Tai yra laikantis auditorumų ataskaitų rekomendacijų. Aš džiaugiuosi, kad patys audito rūmai vis daugiau domisi auditais pagal rezultatus. Tačiau didžią dalį darbo jie atlieka ties e, klaidų lygio. Tačiau aš suprantu, klaidų lygis yra, tai yra klaidos. Gerai tai, kad iš 4,8 klaidų lygio, tik tai 0,2 procentai sudaro sukčiavimo atvejai. Tačiau 0,2 procentai yra tik tai tiek yra per daug tų klaidų. Tačiau vis tiek reikia pripažinti, kad turime matą, kuris ne visiškai tinkamai interpretuojamas. Tačiau pagal tą matą mes turime siekti pagerinti situaciją. Alde frakcija. Pone komisijos narė, atsakymas yra aštuoju, norėjau pabrėžėte, kad norite geriau paaiškinti biudžeto prietinę vertę piliečiams. Jūs dabar sakote, kad norite geriau panaudoti skaitminės technologijas, kad didėtų Europos išlaidų skaidrumas. Klausimas yra toks. Kokie bus konkretūs veiksmai kurių imsitės per pirmosius darbo metus, kad pasiektumėte to tikslo. O antras klausimas, kokiu priemoniu imtis, imsitės, kad pagerintumėte ES paramos gavėjų prieigą prie informacijos. Labai ačiū. Pirmaisiais metais aš pradėsiu nuo direktoratų, kurie yra ties, tiesiogiai man atskaitingi ir žiūrėsime, ką galima padaryti, kad pagerintume informacinės sistemas ir teikiamos informacijos skaidrumą. Galima daug padaryti, apjungiant duomenų bankus, kurie egzistuoja. Daug galima padaryti tiesiog supapraštinant informaciją, kuri yra skelbiama. Technologijos gali mums padėti, bet technologijos neišspręs konceptualių problemų. Žmonės yra labai techniškai kvalifikuoti. Jie dažnai teikia informaciją tokia kalba, kokia, kokia supranta techniškai kvalifikuoti žmonės. O tas vertimas iš techninės kalbos į suprantamą kalbą turi vykti. Turime galvoti, kiek kainuotų tokie pagelime. Aišku, negalime pradėti kažką tai daryti, neatsižvelgdami į tai. Tačiau aš ketinu galvoti apie tai, kaip visuomeniai teikiama informacija gerėtų. Ne per vieną kartą. Kad tai būtų testinis tobulinimo procesas, kad efektyviau galėtume naudoti informaciją ir teikti ją viso, visuomeniai. Renkiantis klausimui, aš bandžiau surasti keletą dalykų ir atsisakiau, na, man nepavyko, tai yra neprimtina. Taigi pirmaisiais, pirmaisiais metais aš pasitengsiu koncentruotis ties savo komandą, o vėliau ir su kitais. Rina, ką reaguoja? Ačiū. daug, Europo, daug įmonių gauna Europos Sąjung, lėšas iš ES ir persikelia į kitas šalis. Tai jokių būdų nėra priimtina. Ne piliečiai juk turi mokėti už tai, kad jie perkeltų savo įmonės. Jūsų pirmtakis irgi, pirmtakas irgi akcentavo tą problemą. Ta problema iškilo ir mes matome, kad tokios įmonės iš savo deklaracijų, iš šių deklaracijų matome, kad jos gauna lėšas iš ES lėš, fondų. Kokiu konkrečiu priemonių ketinate imtis tam, kad jos negautų lėšų iš ES biudžeto ir neperkeltų savo veiklos į kitą ES valstybę narę? Nes yra sąrašas tokių įmonių, kurios gauna finansavimą ir piknaudžiauja tokią situaciją. Aš nesu susipažinusi su šita konkrečia problema, man reiks uh, pastudijuoti, panalizuoti, kad galėčiau tinkamiau atsakyti, bet bendriau kalbant, kas kart, kai kas nors gauna finansavimą iš ES ir netinkamai naudojasi tomis lėšomis, reikia situaciją taisyti. Paprastai kalbant, jeigu gaunami pinigai, reikia naudoti juos tikslingai ir gražinti. Jeigu ne, tai tada gražinti tas lėšas. Ir tai turime nusiųsti aišku signalą, kad nesikartotų tokie dalykai. Deja, dėl tos konkrečios problemos aš e, neturiu pakankamai žinių, kad galėčiau atsakyti. Aš pasirūpinsiu, kad mano komanda ir aš pati galėčiau su jumis susisiekti vėliau. Bartstas Krūne. Ačiū, ponė pirmininkė paskirtoji komisijos narė, aš pirmiausia norėčiau tikrai vertinti jūsų darbą per pasarosius penkerius metus. Man atrodo, visi dėkingi už tai, ką jūs darėte ir įsivaizduoju, kad ir po penkerių metų jūs dar gal parodysite pakankamai ryšto eiti tuos darbus. Jūs sakėte, jog norite, kad Olafas būtų stipri institucija ir veiksminga. Mes irgi pasisakome už tai. Mes, bet mes išvelgėme keletą problemų. Pirmiausia, rezultatų ne visuomet įman, rezultatus ne visuomet įmanoma tinkamai patikrinti ir įvertinti. Ir vyksta diskusijų apie tai, kaip Olafas tuos skaičius surenka ir pateikia. 29 procentai Olafo personalo nėra kaip ir e, organizacijos dalis. Ir čia yra tam, tikras, tam tikrą kaktomušą tarp priežiūros komiteto ir Olafo, atliekant tikrinimus ir panašiai, taigi kaip ketinate išspręstas problemas. Man atrodo, Olafas yra labai vertinga institucija, ne tik kalbant apie ES finansinių interesų apsaugą, tai yra pagrindinis jų tikslas, bet ir kalbant politinę prasme jie vaidina svarbų vaidmenį ir gali dar svarbesnį vaidmenį suvaidinti valstybių narių atžvilgiu. Kaip žinote, mano įgaliojimai Olafo atžvilgiu yra labai aiškus. Politinė prasme aš turiu atsakomybę už, už juos, ty, tyrimų prasme neturiu atsakomybės. Labai atvirai kalbant, aš manau, kad Olafo nepriklausomybė yra ypatingai svarbi ir aš tikrai jokių būdų nedarysiu nieko, kad bent jau galėtų susidaryti įspūdis, kad aš bandyčiau peržengti savo įgaliojimų ribas. Taigi, mano manimo, aš kaip pareigūnas atsakingas už politiką dirbsiu labai artimai su Olafu ir žiūrėsiu, ar uh, viskas tinkamai daroma, ar prioritetai teisingi, ar politinė prasme Olafas daro tai, ką turi daryti, galbūt galėtų būti naudingesnis kovos su sukčiavimu, kovos su korupcija strategijos valstybėse narėse, ką galima čia nuveikti. O kaip vicepirmininkė atsakinga už personalą, aš sunerimusi dėl tyrimo Olafe rezultatų, kaip ir dėl kitų generalinių direktoratų kai kurių kitų generalinių direktoratų. Aš labai atidžiai seksiu tą tyrimą, kokiu priemonių mamasi ten, kokiu priemonių mamasi kitur ir labai tikrai stengsiuos pasirūpinti, kad darbuotojai galėtų atlikti tą svarbų jiems patikėtą darbą. Komisija su, privalo sukurti sveiką aplinką darbuotojams. Marko Valį FDD vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Rengdamas iš jiems klausimams, aš perskaičiau jūsų atsakymus į parlamento klausimus raštu ir Džiaugiuosi, kad griežtai kovosite su korupcija ir sukčiavimu. Norėčiau sužinoti, ar tai pagrindinis kiekvienos politinės institucijos principas, institucijos, kuri dirba su finansiniais ištekliais, būtent pasirūpinti, kad jie būtų tinkamai naudojami ir skaidriai. Tačiau Italijoje nacionaliniai europiniai fondai ir lėšos jau dešimt metų, dešimčius metų priklauso mafijai, nusikaltėliams. Tai yra struktūrinė neprimtina problema, kuri tikrai labai kenkia mūsų šaliai. Sažininkai mokesčių mokėtojai Italijoje privalo mokėti didžiausius mokesčius, o ką Europos mokesčių mokėtojai gali padaryti, kai vieninteliai galimi fondai augimui ateina iš ES. Taigi aš norėčiau, kad jūs prisimtumėte įsipareigojimą šiame parlamente, kad sieksite kiek galima daugiau kontroliuoti tas rytis, kur yra e, piknaudžiavimo ir sukčiavimo. Taip, žinoma. Mes labai atidžiai žiūrime, kaip yra naudojamos lėšos ir egzistuoja kontrolės sistemos. Uh, kur yra išvelgiamos problemos dar joms neįsisiubavus. Dabar grįžtant prie Olafo, Olafas praeitais metais išieškojo dėl tyrimų po tyrimų 170 milijonų eurų. Tai yra didelė suma, kalbant apie Europos Sąjungos biudžetą. Ir taip pat tai rodo, kaip rimtai mes dirbame ir bandome susigražinti tas lėšas ne viskas čia susiję su korupcija ir sukčiavimu, kartais tiesiog netinkamai panaudojamos yra lėšos, gaunami pinigai, bet naudojami ne tam tikslui, gal geram tikslui vis tiek, bet ne tam. Aš daugiausia gal dėmesio skirsiu tam, kad išsiaiškinčiau, ką darome su valstybėms narėmis ir kaip pačios šalys tobulėja. Nes Italijos atveju iš tikrųjų daug filmų matėm, esame apie mafijos darbelius, bet jūsų prokurorai kovoja su, su mafija, net rizikuodami savo gyvybę, jie tą daro, reikia jiems paramos, žinoma, ir mes ES privalome jiems padėti, juos paremti. Taigi gal pataupysiu šiek tiek laiko, sugražinsiu tą laiką, kurį išikvojau atsaky, e, panadau atsakydama į kitus klausimus. Alijų, neprisimusiu vardu. Pone pirmininkė komisijos narė, jūs kalbėjote apie rezultatus ir tai, kiek e, eurų, kokią gražą duoda eurai, kurie naudojami mūsų ES institucijose. Tačiau mūsų piliečiai vis mažiau pasitika Europą. Ne Europa galbūt, bet ta pačia sistema, europinė sistema. Ir aš manau, kad dabar, kai trūksta to pasitikėjimo, Europos komisijos vaidmuo ir atsakomybė yra įsipareigoti. Jūs pateikėte įdomių, gražių pavyzdžių metro, kuris buvo nutiestas iš ES lėšų, tačiau aš norėčiau kalbėti apie savo regioną ir kur Europos politika davė žalos. Būtent komandiravimo direktyva, pagal kurią ES viduje leidžiama kraipyti, iškraipyti konkurenciją, e, darbuotojai netenka darbo, o e, ir įmonės bankrutuoja. Tikrai problemų yra daug ir dėl to kenčia daug piliečių. Ir ta institucija, kurią jūs atstovaujate, turi sąžiningai dirbti darbą. Jūs kalbėjote apie mokesčių vengimą, sukčiavimus ir korupciją. Ir e, kalbant apie konkrečius atvejus, e, pirmininkė, aš dabar kaip sėkis užduodu klausimą. Kalbant apie skandalus, pavyzdžiui, Katalonijoje, kai Ispanijos e, įmonės gavo lėšas iš ES, ir nusėdo tie pinigai um, mokesčių rojuose. Ką darysite tokiais atvejais? Žinoma, visada turime tobulėti, tobulinti ir politiką, tobulinti ir tai, kaip naudojami mokesčių mokėtų pinigai be jokios abejonės. Aš puikiai suprantu, kad Europoje yra tokių, kurie mano, kad kai kurios ES politikos rytys, laisvas darbuotojų judėjimas, pavyzdžiui, vietoje sukuria problemų. Tačiau mes turime įvertinti ir laisvos menų judėjimo naudą, kuri buvo suteikta valstybėms narėms. O nauda yra labai didelė. Bet šalia to, šalia to specifinės e, laisvo darbuotojų judėjimo problemos, turime pažvelgti į pasaulį plačiau ir pripažinti, kad konkurencinė prasme mes e, privalome dirbti iš vien ir kurti tokią ekonomiką, kuri būtų pakankamai didelė, stipri, rinka pakankamai stipri, kad galėtumėm ir toliau konkuruoti. Vis dar esame didžiausia ekonomika pasaulyje 20 procentų nacionalinio produkto yra mūsų. Tačiau mūsų dalis mažėja. Ir mūsų žmonės tikrai gerai negyvens, jeigu mes tų tendencijų nepakeisime. Ir to nepadarysime, jeigu nedidelės šalys viską darys pačios savo vienos. Taigi aš tikrai gilėsiu įsitikinusi, kad uh, Europa bendrai gali sukurti geresnę gyvenimo kokybę žmonėms. Aš konkrečiai negaliu apie tą atvejį pakomentuoti, kurį jūs palėtėte, bet aš galėsiu su jumis susisiekti vėliau ir pabandyti atsakyti jūsų konkretų klausimą. Dabar kalbėsiu frakcijos stovai pagal frakcijų dydį. Pirmasis Tomas Deutsch iš LP frakcijos. Ačiū. E, komisija privalo pagal biudžeto vykdymo procedūrą metinės veiklos ataskaitose numatyti išlygas, kalbant apie žemės ūkį ir struktūrinius fondus. Aš perskaičiau jūsų atsakymus į mūsų raštu pateiktus klausimus ir man vis tiek nėra aišku, kai, per kiek laiko, kaip galima sutrumpinti reagavimą į netikslumus. Mes tikėjomės, kad komisija visiškai netoleruos netikslumų ir sukčiavimo, klaidų ir sukčiavimo. Taigi, mano klausimas jums yra štai koks. Ką jūs darysite, kad dėmesys būtų suteltas ties realiomis problemomis, kai realiomis problemomis, kur kalbama apie riziką grindžiamą reakciją ir kad ta reakcija laikas būtų sutrumpintas. Kontrolės biurokratiją čia irgi galėtumėme sumažinti. Ar jūs įsipareigojate užšaldyti mokėjimus, jeigu uh, kartojasi klaidos, netikslumai ar sukčiavimo atvejai. Ačiū. Aš vėlgi galėčiau pasakyti nulinė tolerancija sukčiavimui, absoliučiai nulinė. Ir jeigu, kaip sakiau, jeigu būtų mažesnis už nulį skaičius, tai aš jį pasirinkčiau. Aš žinau, kad tai yra toks nuodingas dalykas, taip neteisinga būtų toleruoti tokius dalykus ir aš manau, kad visi man pritartų šioje salėje, O dėl rizikos, dėl rizikos ir supaprastinimo bei mokėjimų užšaldimo, mes e, periname prie riziką grindžiamos kontrolės sistemos vis labiau ir labai atidžiai žiūrime, kur rizika kartojasi, kur ji didesnė, iš kur ta rizika kyla ir ką būtų galima padaryti. Auditorumai mums padeda, taip pat mūsų vidaus auditas padeda, jie irgi atlieka tikrinimus, kalbant apie konkrečiai išlaidas kūruojančius generalinius direktoratus. Ir taip pat mes labai gerai suprantame, kad reikia supaprastinti, kad žmonės suprastų taisyklės ir galėtų jų laikytis. Ir dėja, aš matau vis dažniau, kad problema nėra komisija, o problema yra valstybėse narėse, kur jie bando pritaikyti taisyklės savo naudai. Ir dėl to ir kyla daug tų klaidų. Ir tą irgi problematiką reikia spręsti. Dėl užšaldimo, žinoma, kategoriškai pasisakau už tai, jeigu ypač kartojasi tokie atvejai, mokėjimas turi būti užšaldomas. Ir ypač jeigu buvo galima išvelgti, bet nebuvo, arba buvo išvelgta, bet nebuvo niekas daryta. Ir čia mes tikrai tą, to imsimės. E, Elivijoti socialistų frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone paskirtoji komisijos narė, jūsų atsakymuose į pirmosius klausimus jūs įvardėjote savo pagrindinius prioritetus – išspręsti mokėjimų krizę ir 14 metų taisomosius biudžet, biudžetus, 15 metų biudžetą sutvarkyti. Taigi mano klausimas štai koks. Ar jūs galite tiksliai pasakyti čia Europos parlamente, kad jūs laikysitės pasiūlymo, kuris bus pateiktas sutaikinimo procedūros metu Ir valstybės narė, narės vis daugiau neįvertina ES biudžeto galimybių siekti geresnės valdysenos ir finansuoti augimą. Europos parlamentas nuolatos siūlė, teigia, kad Europos komisija turėtų atsižvelgti į šį faktorių, kurdama savo biudžetus Europiniam semestrui. Kokių pasiūlymų turite jūs, kad būtų galima pritarti šiam Europos parlamento prašymui. Ir galiausiai, kaip ketinate dirbti su kitais komisarais, ypač vicepirmininku e, Dombrovskiu ir taip pat Moskovičiai e, šiais klausimais. Ačiū. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau pasiaiškinti, kai jūs sakėte vietos savivaldybė, ar jūs turėtumėte nacionalinę vyriausybę ar savivaldybės nacionalinę, nacionalinį lygmenį. Pradėsiu nuo akivaizdžių dalykų nacionalinės deklaracijos, e, patikimo patvirtinimo deklaracijos, mes jų prašėme, jas skatinome ir aš manau, kad yra geras būdas įtraukti nacionalinius parlamentus. Dabar kalbant apie tai, ką būtų galima padaryti su kuriamomis ir gyvenamos programomis, mes e, kreipiamės į parlamentus ir e, kai kalbame apie tarp institucinius santykius. Tarp instituciniai santykiai čia yra ne vien tik tai su ES institucijomis, bet ir su atitinkamomis įstaigomis valstybėse narėse. Ir tikrai ši komisija, aš manau, bus labiau matoma. Ir tai bus didžiulis uždavinys labiau įsitraukti, aktyviau įsitraukti, nes čia Briuselėje mes galime kovoti, susitarti ir panašiai, bet svarbiausia yra tai, kas vyksta valstybėse narėse, kur gyvena žmonės. Ponas Pirinskis buvo Bulgarijos parlamento narys ir aš lankiausi mūsų parlamente Bulgarijoje ne kartą. Ir aš manau, kad tas dalyvavimas, darbas su parlamentu, su nacionaliniu parlamentu yra absoliučiai būtinas. Ir netgi kalbant apie savivaldybės, kur realiai gyvendinami projektai vietos lygmenių. O dėl dėrybų, labai teisingas atsakymas, ar laikysitės pozicijos, bus dėrybos, yra pasiūlymas, ar laikysitės pasiūlymo. Taip, aš jo laikysiuos, žinoma komisija šį pasiū, parengė šį pasiūlymą ne iš, ne iš lubų nukrito tie skaičiai. Viskas pa, pa, paremta labai atidžiai skaičiavimais ir, ir vertinimais ir aš manau, kad tikrai yra daug problemų ir nemažai rizikos ir turime tai veikti ir vėlgi pakartočiau, bet jau neliko laiko. Kitas sąraše Jan Gebranti, Alde vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos narė, norėčiau pabrėžti, kad tikrai laukiu darbo su jumis per ateinančius metus biudžeto, biudžeto kontrolės srityje, ypač kadangi jūs nurodėte, jog norite dėmesį nukreipti į rezultatus, o ne įdirbį, indėlį. Tai yra būtina ir labai reikalinga. Mes matėme daug labai ne, ne, neraminančių ataskaitų iš audito rūmų ir rekomendacijų dėl to, kas, kas galėtų būti daroma efektyviau. Dažnai yra ignor, ignoruojamos tą ignoruoja dažnai valstybės narės ir dėja komisija. Pavyzdys – milijardo eurų programa dėl maisto perdirbimo įmonė, į, į pramonės. Labai kritiškai svarbi ataskaita, bet jo, niekas nebuvo padaryta. Taigi mano klausimas štai koks. Ar jūs konkrečiau dirbsite? komis, dėl to, kas būtų galima, būti, būsite konkretesnė dėl to, ką būtų galima padaryti komisijoje, taip pat dirbant su valstybėmis narėmis ar daugiau dėmesio skaisite efektyvumui, nes čia yra didžiausia problema. Ačiū. Ačiū ir už pasiūlymą dirbti daugiau kartu. Aš tikrai labai laukiu to. Pas mus mūsų laukia didžiuliai kultūriniai pokyčiai. Ir nekaltinkime tų žmonių, kurie turi išgyventi tuos pokyčius. Nes jeigu pažvelgtumėme į komisijos istoriją, pamatytumėme, kad komisija pirmiausia dirbo teisėkros harmonizavimo srityje. Ir tikrai rezultatas tas, kad mes pirmiausia samdėme labai daug puikių teisininkų, o dabar mums reikia žmonių, kurie turi finansinį ekonominį mąstymą. Mes samdome, samdėme juos, tačiau kalbant apie teisininkus, čia mąstysena yra daugiau orientuota į procesus dėl tinkamų priežasčių, kai tuo tarpu rezultatų kultūra yra susijusi su išdavomis, o ne pačiais procesais. Taigi mes turime panaudoti ir savo darbuotojus ateityje taip, kad pritrauktumėme tokį talentą. Ir nesuprastumėme manęs neteisingai, aš visada pasisakau už teisininkus, nes tikrai mums reikia teisinės valstybės principų, reikia tvarkos ir tvarkingo gyvenimo, žinoma. Bet mes ieškome būdų, kaip būtų galima paspartinti tą kultūrinį pokytį. Ir geriausias būdas būtų mums, komisarų komandai, nuosekliai tą daryti. Klausėte kaip? Aš e, neturėjau laiko atsakyti, bet dirbdama su kitais komisarais, šiuo konkrečiu atveju, dirbdama su tais komisarais, kurie kūruoja išlaidų sritis. Mes kursime tokį pagrindą tam, kad galėtumėme įvertinti pažangą reguliariai. Nu, LP frakcijos vardu aš taip pat užduosiu klausimą, noriu grįžti prie Olafo veiklos problemų. Per pastarosius dviejus metus Olafo priežiūros komitetas atkreipė dėmesį į tam tikrus pažeidimus ir problemas, pavyzdžiui, nelegaliai vykdomus tyrimus arba piknaudžiavimą valdžia iš Olafo pusės. Šie priežiūros komiteto veiklos rezultatai ir sąlygojo tai, kad dabar priežiūros komitetui tapo sunku veikti. Olafo generalinio direktorius nelabai kreipė dėmesį į atitinkamas išvadas ir jūsų pirmtakas taip pat nelabai turūpinosi. Noriu paklausti, ar jūs tęsite e, tokį požiūrį ir jo toliau laikysitės, ar imsitės kokį nors veiksmų, netidėliotinų per pirmosius šešerius savo veiklos mėnesius. Rengdamas iš šiam klausimui dalyvavau e, įvairiose susitikimuose ir man susidarė įspūdis, kad yra tam tikros įtampos tarp Polfo vadovybės ir priežiūros komiteto. Įtampa galbūt nėra labai blogas dalykas, nes ginčiuose gimsta įvairūs teigiami pokyčiai. Taigi dabar negaliu pateikti jums savo vertinimo padėties ir mane taip pat riboja turimi įgaliojimai, nes Olafo priežiūros komitetas veikia ir atlieka savo funkcijas susijusias su tyrimais ir man čia joks vaidmuo netenka. Aš turiu tam tikrą vaidmenį susijusiu su personalu. Priežiūros komitetas dabar uh, E, turėjo galimybę pasamdyti daugiau darbuotojų, tai jau yra teigiamas poslinkis. Taigi aš galiu daryti įtaką per personalo samdymą, per biudžeto tvirtinimą, o jeigu kokie nors pokyčiai turėtų būti vykdomi, tai jie būtų glaudžiai susijęs su Olafo reglamento keitimu, ar jis yra šiuo metu reikalingas ar ne, negaliu pasakyti. Aš bandysiu susidaryti įspūdį ir pateikti savo vertinimą, neperžengdamas savo atsakomybės sričių. Ir jeigu tas sričias, sritis peržengčiau, telkčiausi tai labai netinkamai. Tačiau ten, kur siekia mano atsakomybė, aš dėsiu visas pastangas, kad Olafas galėtų atlikti savo darbą, kaip įmanoma, geriau, nes e, jo darbas, Olafo darbas mums visiems yra labai svarbus, kolegė Sender, SRD frakcijos vardu. Ačiū, ponė Gergieva. Jūs labai aiškiai pristatėte savo vertinimą apie tai, kaip taryba elgėsi per pastarosius septynerius metus, tvirtinant ES biudžetą, taip pat ir nuosavų išteklių dalis nuolat yra mažinama. Per busimuosius penkerius metus norime pasiekti, kad bendryje galėtų apsirūpinti nuosavais ištekliais tam, kad būtų galima įveikti sunkiausią krizę po antrojo pasaulinio karo. Mūsų pasitelkimas finansinės priemonės turėtų paskatinti, įtraukti, įsitraukti į visus procesus ir kitas institucijas, tai yra finansinės institucijas, bankus, e, nesiekiant, kad Europa pati taptų investicinių bankų. Kaip jūs ketinate to pasiekti? Aš manau, kad mes esame užsibrėžę pakankamai toli siekiančius tikslus e, susijusius su finansiniu sandorio apmokestinimu, su prietinės vertės mokesčiu. Kokiu priemonių ketinate imtis tam, kad sugriežtintumėte išteklių panaudojimo kontrolę e, taip pat ir <clears throat> grįžčiau kontroliuojant muitinių veiklą. Sakant į klausimą dėl nuosavų išteklių, tikrai labai buvau nuliūdusi dėl to, kai pasibaigė darybos dėl daugiametės finansinės programos. Mano nuomonė galėjome panaudoti ES biudžetą kontracikliniu, o ne procikliniu būdu. Tačiau valstybėms narėms kilo tam tikrų sunkumų, buvo priimti atitinkami sprendimai, žinome, kokie jie yra. Dabar turime siekti kuo geriau įgyvendinti priimtus sprendimus. Aš tikrai nenoriu paversti Europos komisijos investicinių bankų, nes ir taip jau turime Europos investicijų banką tačiau norėčiau, kad Europos komisija galėtų pasinaudoti turimais finansiniais ištekliais kūrybingiau ir e, turime suvokti, kad vien turėti pinigų patenkinti tam tikriems poreikiams negana. Reikia siekti panaudotas lėšas kūrybingiau ir galime pasitelkti įvairias stipendijas, išmokas, inovacijas skatinančias priemonės ir nesibodėti jas pasitelkti. Kalbant apie nuosavus išteklius, laikausi labai aiškaus požiūrio dėl būtinybės reformuoti tas šaltinius, iš kurių mes gauname nuo savos išteklius, tačiau tam turime patraukti savo pusę atitinkamus asmenis. tam tikrą prasme reikia sukiršinti kates Europos Sąjungoje ir mes tą kiršinimą padarysim. Kitas klausimas. 2011 metais komisija patvirtino personalų reformų paketą iki 20 metų siekiant sutaupyti milijardą eurų, o po to milijardą eurų per metus, taip siekiant e, iki 20-ųjų išaldyti didelės administracinės išlaidas. Administracinės išlaidos siekia 5,8 procentus ES biudžeto, 40 procentų tų lėšų atitinka, atitenka komisijai tam, kad reikėtų pasiekti uh, užsibrėžtus tikslus, 40 metų reikia 5 procentais e, sumažinti komisijos personalą, kokiamis konkrečiomis priemonėmis šio tikslo sieksite, kaip atrodo jūsų tvarkaraštis, pagal kokius kriterijus bus galima įvertinti jūsų gyvenimas priemonės ir ar reguliariai mus informuosite apie jų įgyvendinimą. Ačiū. Ačiū. Šis klausimas susijęs su mūsų reputacijos stiprinimo aspektais. Tai yra būtinybė įgyveninti savo pažadus ir jeigu jau pažad, pažadus prisėmėme, tai turime juos įgyvendinti. Ir ne tik komisija 5 procentais mažint savo personalą. Mes dabar siekiame perskirstyti pareigybės tam, kad e, nepamirštume prioritetinių sričių, tų sąskaitą tų sričių sąskaita, kurios yra mažiau prioritetinės <clears throat> ekonomikos ir finansų. Generalinis direktoratas gavo 30 procentų daugiau e, darbuotojų, nepriklausomai nuo to, kad e, bendrame kontekste personalas yra mažinamas. <clears throat> Jeigu mes visur mažinsime vienodai, tai negimiai atsilieps mūsų darbo kokybė, o mes to nesiekime kitas aspektas. Mes turime galvoti ir toliau į priekį, galvoti apie būsimus įgūdžius, kurių mums reiks, jeigu mes tik tai reaguosime į e, dabar, dabar ir anksčiau e, patiriamą spaudimą, tai gali neigiamai takoti mūsų pajėgumus ateitie. Aš rengdama darbuotojų sąmonimo strategiją vertinsiu ne tik galimybę sutaupyti, tačiau taip pat ir žvelgsiu ir vertinsiu kitus turimus išteklius ir procesus, lyginsiu juos tarpusavyje ir mes sieksime įgyvendinti tuos užsibrėžtus tikslus, tačiau kartu sieksime, kad nenukentėtų rezultatai ir kad pasamdytume geriau daugiau kvalifikuotų darbuotojų. Dabar e, suteiksime galimybę užduoti klausimus Teisės reikalų komitetui. Ačiū. Paskutinis klausimas e, buvo susijęs taip pat ir su žmogiškų išteklių klausimais, kurie rūpi mūsų komitetui. Pirmą klausimą užduos ponas Radėvas iš LP frakcijos. Уважаема госпожо Георгиева, за мен е чест да бъда днес тук и... Гербена Георгиева, man malonu dalyvauti šiame klausime ir kaip bulgarui, ir kaip parlamento nariui. Aš tikrai didžiuojuosi jūsų pasirodymu ir dabar mano klausimas. Darbuotojų reglamentas numato, kad ES pareigūnai turi būti samdomi naudojantis kuo platesnių geografinių pagrindų, tačiau statistiniai duomenys rodo, kad kai kurių valstybių piliečiai yra per daug atstovaujami, o jeigu jų pagal jų pagal gyventojų santykinį svorį, kiti yra mažiau atstovaujami. E, jūsų atsakymuose jūs e, ketinate pataisyti tą balansą. Kokiu priemonių jūs numatote imtis? Ačiū. Ačiū už atsakymą. Už klausimą turiu pasakyti, kad būdame būti atsakingam už žmogiškosius išteklius yra nemenkas iššūkis, tačiau aš taip pat ir džiaugiuosi šiuo iššūkiu, nes manau, kad mūsų darbuotojai yra išskirtiniai, jais galima didžiuotis. Jūs teisus. Svarbu pasiekti tinkamą balansą. Ir atspindėti valstybių narių gyventojų santykinį svorį. Čia dar reikia nuveikti daugiau. Tačiau reikia turėti galvoje, kad yra e, tam tikrų šalių piliečių, kurie, kuriems darbas institucijose nėra patrauklus, jie nesekė jo. Taigi, jeigu Mahometas neina prie kalno, kalnas turės eiti pas Mahometą. Mes bandome pristatyti komisiją, kitas ES institucijas tuose šalise, reikia organizuoti konkursus tų šalių piliečiams, kurių yra čia per mažai Aišku, tai neišspręs pagrindinės problemos. Įdomus faktas yra tai, kad būtent vidurinioji vadovavimo grandis labiausiai disbalansuota. O aukščiausiame lygmenyje ir mažiausiame, žemiausiame atrodo, kad balansas yra pakankamas. Gerai, kad e, yra daug e, naujų žmonių, jaunų talentingų, tačiau jie paprastai pradeda nuo žemesnės kategorijos. Turime ir senųjų, ir naujų valstybinarių darbuotojų. Na, o kartais senų taisyklių taikymas sustiprina tą tinkamo atstovavimo nebuvimą. Tai nėra kažkokia diskriminacija, tačiau Pagal naujus, naują darbuotojų reglamentą bus galima greičiau paaukštinti tuos, kurio nusipelna. Toliau panas Gairis, socialistai ir demokratai. Ačiū. Aš nesu Teisės reikų komiteto narys, esu biudžeto reikų komiteto narys, tačiau labai svarbu mano frakcijai dar atkreipti dėmesį diskusiją, jeigu jie į tam tikrus klausimus. Esu įsitikinęs, kad jūs puikiai savo darbą atliksite, todėl man, nepaisant to, dėl trijų sričių jūsų pasisakymai yra per daug paviršutiniški. Mes uždame klausimą dėl 300 milijardų eurų, kurios pažadėjo Junkeris e, finansuoti investicinėms programos. Po keturių savaičių turėtų būti tos programos pristatytos. Jūs kalbėjote apie tam tikrą sverto poveikį. Mes norėtume žinoti, kaip jūs vertinate galimybės rasti papildomų lėšų šioms programos finansuoti. Apie nuosavus išteklius kalbėdama, jūs žadėjote įvertinti galimybės, mes norėtume girdėti iš jūsų, kokia kryptimi turėtų vykti diskusijos. O Kalbant apie mokėjimų krizę, teigiate, kad reikėtų selgti ties tuo, ką turime. Mes norėtume išgirsti, kaip komisija ateitie norėtų ir ketina apmokėti gaunamas sąskaitas. Taigi konkrečiai atsakykite ir aš labai to apsidžiaugsiu. Ačiū, pabandysiu. Pirmasis klausimas. Čia e, jūs nebusite patenkintas, nes dėl 300 milijardų man būtų neatsakinga dabar būtų kalbėti apie juos kalbėti, kol jie neaptarti kolegijoje, nes čia dalyvauja ir kiti kolegos ir kai kurie čia bus atsakingesni už tai. Ir dėl kolegialumo aš daugiau nekalbėsiu apie tai. Aš matau vaidmenį ES biudžetui visame tame pakete. Dėl sverto. Turime galvoti apie pinigų panaudojimą nuosekliau ir sutelkčiau strategiškai. Tai yra reikia į tuos naujus finansinės, naujas finansinės priemonės e, galvoti ir jas sudėlioti pagal prioritetus. Tai yra, ką tuos priemonės daro, kad sukurtume darbo vietų, kur, kiek, ar tai tos darbo vietos, kurių reikia, ką tos priemonės daro, kad sustiprintų mūsų konkurencingumą. Manau, kad šiuo metu mes šias priemonės daugiau žvelgiame iš e, indėlio, o ne rezultato pusės. Tai nelengva, bet tą darbą reikia padaryti. Ir tada kolektyviai bus galima sakyti, kad su tais 9 milijardais eurų, kas generuojama, kur ir kaip, tai paveiks nedarbo problemą ir kiek prisidės prie augimo.